Colleghi, grazie, possiamo cominciare i nostri lavori. Ponas ir ponai, jums leidus, norėčiau pradėti mūsų darbą. E, posėdžio protokolo tvirtinimas. Noriu Jums priminti, kad kai buvo pranešta praėjusią savaitę, pono Albertini e, nuomonės projekto balsavimas, kur kalbama apie E, pinigų, finansinių mechanizmų stebėsenos e, ir komisijos sprendimais, sprendimų klausimais parengtas pranešimas. Balsuosime dėl jo. Balsuosime šiandien po pietų, o rytojaus diskusijose nuo 11 iki 12, kur kalbėsime apie padėtį Kirgistane, dalyvaus daktaras Pieras Morelis, ypatingasis atstovas, az, mūsų atstovas ir Pietričio Azijoje. Ir dar norėčiau Jūs informuoti, kad įtrauktas darbo tvarkė papildomas punktas. Šeštą valandą šiandien po pietų. Ir tai yra klausimas susijęs su bendrų reikalų ir išorės santykių tarybos darbu. Robertas Cooperis pristatys birželio 14 dieną įvykusio tarybos posėdžio rezultatus. Niekas neprieštarauja tuo ir patvirtiname darbo tvarkę. Nu, kad niekas neprieštarauja, darbo tvarkė yra patvirtinta. Taip pat 20. 27-28 balandžio 17 gegužės e, posėdžių protokolus laikysime patvirtintais, jei niekas neprieštaraus. Dabar prasidės pasikeitimas nuomonės su Piteriu Faifu, e, ES ypatingojo atstovų Kosove įspėdi šalia manęs, malonu jūs čia pasveikinti. Kaip jau minėjau, jis yra ypatingasis ES atstovas Kosove, o mus be abejo nepaprastai domina informaciją apie padėtį Kosove. Dr. Faito dalyvavimas mūsų posėdėje sutampa su diskusijomis šią temą, bei tuo, kad rytoj tvirtinsime naują rezoliuciją dėl Kosovo. Taigi tai iš tikrųjų labai naudingas mums susitikimas. Kaip žinome, praėjusį mėnesį vyko daugybė įvykių tame regione. Vyriausybė pasistumėjo į priekį tvirtindama reformas, Tačiau dar lieka klausimų dėl reformų įgyvendinimo, įstatymo viršenybė Kosove, ypač kalbant apie teismų sektoriaus reformą bei kova su korupcija yra svarbiausi mm, vyriausybės prioritetai. Pažanga padaryta šiuose sritise dar nėra tenkinanti. Juleks mm, misija padėjo pasiekti pažangos policijos darbe kitose sektoriuose. Tačiau, kalbant apie kovą su korupcija ir karo nusikaltimų tyrimų, dar reiktų padirbėti. Dabar yra svarbus laikas, e, vyksta rengiamas rinkimams. Pareis pusiai metų po rinkimų reiktų pa, pa, panalizuoti decentralizacijos procesą, išsiaiškinti, kaip jis vyksta ir išsiaiškinti, ar nuojosios savivaldybės jau ėmėsi įgyvendinti joms suteiktas galės Kosove ir ar jos turi reikalingus išteklius tai daryti. Aš aptariau tik tai keletą temų ir dabar, dr. Fait, mielai išklausysime jūsų pasisakymą, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Tai yra trečiasis mano susitikimas su jumis po mano paskirimo ES ypatingojų įgaliotinių Kosove 2008 m. vasario mėnesį. Tai aiškiai parodo, kad Europos parlamentas Vakarų Balkanų regionui skiria labai daug reikšmės. Manau, kad Europos parlamento indėlis labai svarbus į formuojant bendrą ES požiūrį į Kosovą. Ir aš suteiksiu Jums visą paramą, kokią tik tai galėsiu. O kalbant apie ateitį, manau, kad mūsų laukia E, įvykių kupinas laikotarpis. Norėčiau pirmiausia pristatyti pagrindinius įvykius Kosove po paskutinio e, mano apsilankimo jūsų komitete. Įvertinsiu pasiektą pažangą ir pristatysiu pagrindinius iššūkius, kurių reiktų tikėtis ateinančiais mėnesiais. Tačiau šis padėties pristatymas nebūtų visapusiškas, nepaminėjus ES vaidmens bei Lisabonos sutarties įsigaliojimo, o taip pat regione vykstančių įvykių, atsižvelgiant į tai, kad Tartutinis baudžiamųjų bylų teismas paskelbs savo nuomonę. Manau, kad artimiausias laikotarpis e, atneš įvykių, kuriuos reikės labai atidžiai įvertinti, bei taip pat reikės stebėti įvykius regione. Prieš tęsamas norėčiau pridurti, kad aš palaikau nuolatinius ryšius su parlamento pranešėje Kosovo klausimą pona, ponia Ulrike Lunaček. Mes bendralavome ir keičiamės informaciją apie padėtį Kosove. Pone pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kad e, nusekliai siekiama kurti Kosovo institucijas ir teisinę sistemą, manau, kad mm, Kosovo Europietiška perspektyva, perspektyva yra mano, mano darbo svarbiausias prioritetas. Viskas vyko sklandžiai, nežiūrint kai kurių trukdžių pastaraisiais mėnesiais. Tačiau svarbiausia nepam, nepamiršti stebėti Kosovo nuseklų žengimą į Europą. Praėjusiais metais Kosovas surengė e, pirmosius rinkimus po nepriklausomybės paskelbimo. Įvyko rinkimai į savivaldybių asamblėjas bei e, mero post, merų postus. E, buvo surenkti Kosovo valdžios su tarptautiniu organizacijų pagalba. Tie rinkimai buvo labai svarbus užtikrinant demokratišką serbų bendruomenės dalyvavimą Kosove. Vertinant bendrai, e, buvo, įvertin, rink, buvo paskelbta, kad rinkimai atitinka tarptautinius standartus, bent jau tokią nuomonę paskelbė tarptautiniai stebėtojai. Buvo nedidelių uh, e, netitikimų, nutikimų, apie kuriuos taip pat buvo uh, E, pranešta. Norėčiau pasinaudodamas progą pa, padėkoti jūsų komitetui už tai, kad teigiamai sureagavo į mano pasiūlymą nusiųsti rinkimų stebėjimo delegaciją į Kosovą. Europos parlamento e, atstovų dalyvavimą tikrai įvertino Kosovo valdžia Taip buvo e, užtikrinta aukštesnė tarptautinių stebėtojų kokybė. Kalbant apie skaidrumo poreikį, aš taip pat įsipareigojau užtikrinti platesnę tarptautinę stebėseną ir pažadėjau tai Kosovo valdžiai. To bendradarbiavimo dėka buvo įtrauktos Europos rinkimų stebėjimo organizacijos. Europos komisija taip pat e, nusintė ekspertų grupę, kuris stebėjo rinkimus. Mm, tų bendra, bendrų pastangų dėka išsiaiškinome, kuriuose srityse reikia didesnės pažangos. Ir Kosovo valdžia ir dirba dabar tuose srityse su tarptautinės bendruomenės pagalba. Parlamento rinkimai vyks kitais metais ir, ir šiame kontekste šis darbas yra tikrai svarbus, o mano biuras ir toliau e, sieks prisidėti prie visų šių pastangų. Rinkimai taip pat buvo proga valdančiai koalicijai pamastyti. Ir dėl to e, įvyko tam tikrų pokyčių jos sudėtyje. Atsirado Europos integracijos ministras vyriausybėje. Man susidarė įspūdis, jog nauja, naujas kolektyvas atnešė šviežiaus patirties į valdančią koaliciją. Tai tikriausiai bus naudinga užtikrinant geresnę valdysenos kokybę ir e, reikalingą reformų spartą. Naujai sukurtose savivaldybėse rinkimuose e, taip pat dalyvavo Kosovo bendruomenė. Naujos Gracenicos Graniliuko ir kitos savivaldybės, bei dabar jau egzistuojanti Srepskos savivaldybė, yra tvarkomos serbų atstovų. E, taip įvyko, nes e, rinkimų teisę turintys atstovai pasinaudojo galimybę balsuoti. Jau dirba merai ir vicemerai ir pradėjo, pra, buvo prasidėjo darbas siekiant gyventinti rinkėjų e, por, lūkesčius. Gracenicijoje naujoji administracija pradėjo infrastruktūros projektų įgyvendinimą. E, ėmėsi tvarkyti vieną pagrindinių greitkelių einančių per šią savivaldybę. Vakar naujoji partija e, savivaldybė surengė, už vakar surengė rinkimus ir atėjo dalyvauti labai didelis skaičius rinkėjų, beveik 62 procentai. Ir tai atskleidžia, kad Kosovo serbų bendruomenė gyvenanti Pardeš savivaldybėje yra pasirengusi prisidėti prie decentralizavimo pastangų ir įtvirtinti konstitucijoje numatytas vertybės demokratiška, o ne etninių pagrindų sukurta valstybė yra ta vieta, kurioje gali gerai jaustis visi jos piliečiai. Rinkimai partešė atskleidė, kad laikai pasikeitė. Anksčiau partešas buvo ta vieta, kurioje buvo rodomas be, vis, visoks pasipriešinimas bendarbiavimui su UNMIK misija. Tačiau dabar ten balsuoti atėjo didžiausias gyventojų skaičius. Mes gyvename naujoje bendradarbiavimo, o ne boikotavimo eroje. Ir vis daugiau Kosovo serbų yra pasirengę siekti savo teisų įgyvendinimo ir imtis tvarkytis patys. Nes išvelgiant į serbų norą E, tikėtis iš prieštinos savivaldybių e, paslaugų. Mm, vis dėlto kai kas keičiasi. Visose tose vietose serbai e, na, turi savo struktūras, kurios veikia šalia teisėtų valdžios struktūrų. Kai kuriuose vietovėse buvo surastas, susit, buvo sus, pasiektas susidarimas ir surastas kelias priekin. Kitose savivaldybėse darbas nevyko taip sklandžiai, kaip buvo tikėtasi. Nežiūrint visų šių sudėtingų aspektų ir daugelio kliučių, kuriant demokratišką vietos valdžią. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad vietos rinkimai yra nekas kita, o proveržis, kuriant pagrindus gyvybingai daugia tautiai e, bendruomeniai Kosove. Svarbiausia dabar jau nebesukurti pagrindą vietos valdžios darbui, kalbu apie Kosovo serbus, bet išlaikyti pasiektą pagreitį bei išplėtoti tuos bendruomenės galės ir galimybės dirbtis su vietos valdžia. Manau, kad tai e, žmonėms įrodys, e, kokios naudos galima gauti iš dalyvavimo Kosovo politinėme gyvenime. Pone pirmininkė, apčiuopiamai e, pagerinus naujų savivaldybių gyvenimo sąlygas, tai taptų paskata Kosovo bendruomeniai gyvenančiai Šiaurės Kosove. Artimiausių laikotarpių reikėtų bandyti pasiekti, susisiekti su šia bendruomenė, išplėtoti, vis, kiek įmanoma, labiau išplėtoti ryšius su ją. Dabartinė padėtis Šiaurės Kosove nėra tvari. Padėti galima būtų apibūdinti kaip socialinės ir ekonominės stagnacijos padėti, ten nėra įstatymo viršenybės ir ten veikia korumpuota administracija. Pone pirmininkė, tokia padėtis negali toliau išlikti regione, kuris puoselėja europietišką perspektyvą. Ir visi tos Kosovo dalies gyventojai taip pat nusipelno gyventi teisėtose, teisėtoje aplinkoje ir tikėtis geresnio gyvenimo ateityje. Noriu labai aiškiai pasakyti, Kosovas bus E, bendrai bus vieta, kur reikės siekti gyvenimo lygio kelimo. Čia norėčiau pakalbėti apie du požiūrius ir apie tai, kuo reikėtų remtis. Visų pirma, bandyti, Kosovo valdžia turėtų bandyti užtikrinti realo, realios pažangos, m, užtikrindama vietos valdžios darbą, Antra, reikėtų įtraukti laisvanoriškų pagrindų visas bendruomenės gyvenančias toje Kosovo dalyje. Esu įsitikinęs, jog tarptautinė bendruomenė e, yra atsakinga už visų šalių įtraukimą į šį darbą. Ir šiame kontekste ES tampa vis svarbesnė veikė. ES buvimo vaidmuo yra tai, kad užtikrinama, jog Kosovas išliktų vieninga teisinė erdvė ir ES turės tiekti savo, siekti savo tikslų visame Kosove. Remiantis tokiu principu, ES ir toliau sieks išplėtoti įstatymo viršenybę, gerinti socialinės ir ekonominės sąlygas bei stiprinti e, santykius tarp skirtingų bendruomenių toje šalyje. Noriu Jūs informuoti, kad visos pa, visos, visa padaryta pažanga vertinama atsižvelgiant į, į, į vietos bendruomenių e, nuomonę. Į jų leks misiją pasiekė pažangos stiprindama policijos bei teisminės institucijas. ES ryšių biuras e, įgyvendina daugybę svarbių projektų. Ir ES dalyvavimas dar labiau uh, už, užtikrino dar didesnį jos matomumą. Uh, nes buvo įsteigti ES namai ir informacijos biuras. Mano prašymu. ES atstovas Italijos ambasadorius Michael Giffoni e, sėkmingai e, prisideda prie šių pastangų nukreiptų ES. Dabar norėčiau pakalbėti apie Kosovo valdžią. Jau sakiau, kad Kosovo teisinio ir institucinio pagrindo stiprinimas, mm, čia pasiekta nemažai pažangos. Nežiūrinti tai, tvirto institucijų bendradarbiavimo užtikrinimas vis dar yra šiuo metu vykstantis darbas. Teismų institucijos stiprina savo darbą užtikrindamos e, institucijų, užtikrindamas, kad institucijos, valdžios institucijos vykdytų įstatymus. Kosovui dar teks įsitvirtinti, e, pavyzdžiui, užtikrinant, kad parlamentas vykdytų priežiūros funkciją. Ir Europos parlamento e, pagalba yra tik, tikrai e, sveikintina. Šiandien turėsiu garbės po pietų dalyvauti trečiajame tarparlamentinėme EP ir Kosovo susitikime. Nuolatos susitinku su Kosovo parlamento vadovu pastaruoju metu kalbėjome apie Kosovo ir ES teisėkuros programą. Ir čia perinu prie e, europietiškos perspektyvos Kosovui. Kosovas ir toliau ryštingai žengia ES link. Pažangos ataskaita paskelbta praėjusiais metais apima laikotarpį, per kurį Kosovas ženkliai padidino admi, savo administracijos e, ir teisinę atsakomybę už reformų programą. Komisija savo, Europos komisija savo įvertinime e, pareiškia, kad daroma nebloga pažanga ir Kosovo valdžia toliau plečia savo europietišką darbo tvarkę. Savo susitikime su Kosovo lyderiais e, pastebiu, kad rodomas įsipareigojimas, pasirižimas eiti priekin. Tačiau turime užtikrinti, kad entuzijazmas siekti pažangos nepakeistų našumo, veiksmingumo, įtvirtinant ilgalaikius sprendimus, e, taip pat patvirtinant įstatymus, nes visą tai reikia daryti nuosekliai ir be pertraukų. Ekonominis Kosovo vystimasis išlieka silpnokas ir vis dar Kosovas su. Kosovui dar reikia dirbti, kad pristatytų save kaip ekonominių galimybių erdvę. Laimiai globalinės e, ekonomikos padėties poveikis Kosovui buvo nestipri juntamas, kalbant apie e, fiskalinę sritį bei e, tvarų finansų valdymą, tai tai yra svarbiausios kliūtis, nes čia labiausiai reikia užsienio investicijų. Deja, čia taip pat turiu kalbėti apie e, prastą valdymą, e, korupciją ir įstatymų pažydinėjimą. Kosovo valdžia yra pareiškusi, kad ji bekompromisiškai yra pasirengusi imtis visų šių klausimų. Kai kurie teigiami žingsniai buvo žengti. Pavyzdžiui, buvo sukurti kovos su korupcija kovos su korupcija institucijos, tačiau reikia imtis tolesnių veiksmų. Ir tik tai konkreti pažanga šiuose srityse padės pakeisti Kosovo įvaizdį. Turėčiau pridurti, kad jau matomi kai kurie pokyčiai šios tendencijos keičiasi. Neseniai Prištinos oro uostas buvo sėkmingai privatizuotas teisėtame procese. Ir tai atskleidžia, kad Kosovas gali tapti tarptautinio verslo partneriu. draugės su atsakingomis valdžios institucijomis, ES, jos buvimas Kosove toliau e, riboja korupcijos mastus, organizuoto nusikalstamumo mastus. Europos komisija ir EULEX misija laikydamosis Europos darbotvarkės Kosove padeda Kosovo valdžiai spręsti teisinius, institucinius klau, probleminius klausimus, ypač Kosovo viešųjų pirkimų teisinės normos yra derinamos prie tarptautinių standartų. Aš manau, mes galime pasakyti, kad korupcija taip pat yra aukštesnių lygmenių ir smarkiai mm, pažabota, privota, ypač pastarųjų žingsnių, kurie ėmėsi Eulex misija. Mintis pagrindinė siunčiama žinia yra tokia, kad niekas nėra aukščiau įstatymo ir tai tikrai surado rezonansą Kosovo visuomenėje ir ES įvaizdis sustiprėjo. Noriu padėkoti Yvde Kermabon už jo didžiulį ryštą šio, dirbti šio klausimu. Pirmininkė, Kosovo europiniai perspektyvai stiprėjant, žengiant į priekį, santykiai tarp Kosovo ir ES taip pat stiprėja. ES stiprina, įtvirtina savo bendradarbiavimą su Kosovu įgyvendinant jo reformas ir mesgasi vis gilėjantį partnerystę. Tačiau, kai matome, kad Kosovo kaimynės E, daro pažangą link ES. Pavyzdžiui, Albanija ir Bosnija Hercegovina buvo įtrauktos į vizų liberalizavimo procesą, su, sudaryta stabilizacijos ir asociacijos sutartis su Serbija. Mes galime kelti savo klausimą, ar galėtumėm padaryti dar daugiau, kad padėtumėm Kosovui realizuoti savo europinę perspektyvą. Per pastaruosius metus, manau, ES parodė jog gali pritaikyti, pakoreguoti savo bendrabiavimo prie Kosovo poreikių. Leiskite man paminėti keletą pavyzdžių. Iš karto po mano paskutinio atvykimo į šį komitetą Europos komisija paskelbė studiją pavadinimu Kosovas Europinės perspektyvos įgyveninimas. Studijoje yra keletas pasiūlymų, kuriuos patvirtino Europos vadovų taryba gruodį. Studijoje atverimi nauji Europos integracijos keliai, ypač numatoma sudaryti priekybos susitarimą, vizų liberalizavimą įtvirtinti, kuomet bus įvykdytos atitinkamos sąlygos. Čia yra aptariamas ne tik tai įsipareigojimas padėti Kosovui, bet taip pat ir galimybės išplėsti bendarbiavimą su Kosovu. Man pasiūlius ES neseniai sustiprino savo vaidmenį įtin svarbioje srityje. Tai yra kultūra religinio ir kultūrinio serbų ortodoksų bažnyčios paveldo apsaugojimui e, Kosove mano tarnybos padeda šiam procesui, prisėda prie e, graikų e, ryšių su Kosovų biuro vadovo darbo ypač vietoje įtvirtinant dialogą tarp Serbijos ortodoksų bažnyčios ir vietos valdžios. Nesiname pasisakymė jungtinėse tautose užsienio reikalų ministras Jeremič pareiškė, jog Serbija džiaugiasi tuo, kas jau yra pasiekta šios tarnybos. Ir serbų ortodoksų bažnyčios žingsniai link nuoseklesnio požiūrio Kosove yra dar vienas labai pozityvus ženklas. Bendradarbiavimas su Europos komisija šioje srityje yra puikus ir mes esame pasirengę uh, padėti, prisidėti prie sektoriaus strategijos rengimo pagal Europos komisijos reikalavimus. Aš jau paminėjau ES bendras buvimo Šiaurės Kosove pastangas, veiksmus, ES matomumas ir efektyvumas kasdienėme Šiaurės Kosovo gyvenime stiprėja ir išiškėja. Uh, jeigu mes įtvirtinsim visas tas tendencijas, visus tuos žingsnius, tai yra Europos komisijos ryšių biuras, EULEX, taip pat atstovas, atstovo Šiaurės Kosovui tarnybos darbą. Aš manau, kad ES įsitvirtins kaip Kosovo pagrindinė tarptautinė partnerė. ES išlieka vieninga, rodydama ryštą padėti Kosovui toliau dirbsiu glaudžiai su visais ES atstovais Kosove tam, kad įtvirtintumėm ES vaidmenį ir e, gerą įvaizdį visuomenės akėse, taip pat, kad užtikrintumėm mūsų bendrų pastangų nuoseklumą ir efektyvumą. Be jokių abejonių labai svarbu dar labiau įtvirtinti ES buvimą Kosove, integruoti mūsų veiksmus, kaip kad numatyta Lisabono sutartyje. Sveikinu jog ES atstovavimas Kosove bus matomesnis, nuoseklesnis, efektyvesnis, kadangi tai įtvirtins mūsų santykius su Priština ir leis mūsų bendarbiavimą perkelti į aukštesnį lygmenį. Būtų svarbu, kad ES atstovavimas pagal Lisabono sutartį e, įtvirtintų Kosovo reformų pagreitį, paspartintų jį. Tolesniam laikotarpiu aš kaip prioritetą savo pareigose išvelgčiau būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp ES e, transformacinio potencialo panaudojimo Kosove ir Kosovo tolesnių žingsnių e, link Europos. Pirmininkė, tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas greitai turi paskelbti savo patariamąją nuomonę. Teismo patariamoji nuomonė, aišku, tai ne mano kompetencija, aš negaliu komentuoti šiais klausimais, bet tikiu, kad Šios nuomonės paskelbimas bus puikia galimybė pas, padažninti ryšius tarp Kosovo ir Serbijos. Aš tikiu, kad Belgradas ir Priština turi pasinaudoti šią galimybę ir išspręsti tuos praktinius klausimus, kuriuos labai svarbu būtų išspręsti abiems pusėms. Europos Sąjunga yra unikali savo padėtimi, kadangi gali sukurti palankes sąlygas dialogui. Uh, jį gali paskatinti aš, abipusės spręsti savo santykius, palaipsniui tvirtinti um, e, santykius tarptų šalių. Ir Belgradas ir Priština jau pareiškė e, norinčios um, užmėgsti santykius, pradėti bendrauti. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Neseniai Sarajeve įvyko aukšto lygio sutikimas, kurį itin puikiai parengė ES e pirmininkaujantį Ispaniją ir Bosnijos valdžią. Daug kas iš mūsų dalyvavome jame ir matėme, jog tie santykiai tarp šių dviejų šalių yra įmanomi. Pirmininkė, pabaigai norėčiau tarti keletą tokių žodžių. Kosovo juda į priekį. Ir šiame judėjime mes vis labiau esame susijęti su Kosovo europinė ateitimi. Kadangi bus ir toliau įvairių iššūkių ir nenumatytų kliūčių, mes turėsime ir toliau dėti didelės pastangas, kad judėtumėm į priekį. Aišku, kad Kosovas yra Europos iššūkis, bet tai taip pat ir iš, išskirtinis, aiškus, labai atvejs, kur galima pademonstruoti Europos sėkmės potencialą. Visiškai aišku yra, kad Europos Sąjunga laiko Kosovo uh, Um, ir Kosovą ir visą regioną savo reikalu. Europa turi visus lygmenis - diplomatinį, ekonominį, techninį, kuris galėtų padėti užtikrinti pažangą čia. Taip pat, kas yra dar svarbiau, Europa turi uh, E, galingą įkvėpimą, kurį gali pasiūlyti Kosovui ir kaiminėms. Aišku, kad yra didžiulių iššūkių, tačiau priešingai nei kiti neišspręsti regiono klausimai, šiuo atveju aš sakyčiau, jog čia visiškai aišku, jog laukia teigiamas rezultatas. Ir tą nuomonę, tą tai nuomonę visi pritarė. Kosove Europa gali imtis vadovaujančio vaidmens ir aiškiai parodyti, jog sugeba puoselėti tobulinti, įkvėpti kitus. Gerbiami komiteto nariai, dėkoju už jūsų dėmesį ir noriu paraginti visiems suvienyti pastangas tam, kad Kosovas būtų stabilus ir klestintis visiems. Grazie, dottor Feit. Prima di dare la parola al relatore. Labai ačiū. Netrukus suteiksiu žodį pranešėjai Lunačiak, tačiau prieš tai norėčiau Jums visiems priminti, kad paskui vyks dar diskusijos apie rezoliuciją dėl Kosovo Europinės integracijos proceso. Tuomet galėsime išsamei aptarti pateiktus pakeitimus. Taip pat pranešė paaiškins, dėl kokių klausimų jau pavyko susitarti. 11. Komiteto narių paprašė žodžio visų kolegų, kurie pasisakys, norėčiau paprašyti kalbėti kiek įmanoma glaučiau. Visų pirma, žodis ponė Lūna, čia pranešėjai, prašom. Ačiū, pirmininkė. E, ponas Feit, norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į mūsų komitetą. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už bendradarbiavimą su mumis. Ačiū Jums ir Jūsų komandai. Jūs tikrai labai daug man padėjote, taip pat tuomet, kai aš vykau ir į Prištiną, ir į pačią šalį. Gerbiamas pirmininkė, aš žinau, kad mes rezoliuciją aptarinėsime vėliau. Pranešimą taip pat, taigi apie tai dabar nekalbėsiu. Dabar vis dėlto norėčiau kai ko pasiteirauti, pana Faith. Norėčiau pateikti klausimą susijusiu su tuo, ką jis ką tik pasakė. Ačiū už tai, kad aiškiai pasakėte, kad Kosovas neišvengiamai yra Europos šalis, tačiau jūs taip pat sakėte, kad, viskas, kad jos sėkmė priklausys ir nuo mūsų. Jūs paminėjote Juleks. Kaip žinia, per pastaruosius mėnesius buvo pasiekta tikrai žymi pažanga, ypač kovojant su korupcija. Jūs taip pat teisingai pastebėjote, kad vyriausybė labai stipriai remia kovą su korupcija, nors kartais tai tikrai nėra lengva. Dėl šiaurės. Jūs kalbėjote apie ES veiksmus. Aš norėčiau, kad jūs plačiau pakalbėtumėte apie visas pastangas, kurias jūs dedate siekdamas išspręsti sudėtingą ekonominę ir socialinę situaciją. Ką daro ES, kad Kosove pagerėtų ekonominė situacija? Uh, Jeigu pagerės ekonominė situacija, žmonės jaus, kad vyksta pažanga. Aš buvau nuvykusi į bendruomenės, kurios įsikūrusios šiaurėje. Na ir pastebėjau, kad žmonės, kad žmonėms labai svarbi ekonominė pažanga. Jūs taip pat kalbėjote apie serbų gyvenančių šiaurėje ryšių su Belgradu. Pagalvokime apie ateitį. Po to, kai bus paskelbtas sprendimas, nepaisant to, koks jis būtų, turės būti palaikomi ypatingi santykiai tarp Belgrado ir Kosovo šiaurėje gyvenančių serbų. Kaip ateityje mes galėtumėm užtikrinti? užtikrinti, kad tie serbai, kurie gyvena šiaurėje, Kosovo šiaurėje ir, tarkim, Kosovo pietuose nebūtų traktuojami skirtingai. Priština taip pat tą turėtų užtikrinti, bet man įdomu, ką ES irgi galėtų padaryti. Dar vienas klausimas. Jūs paminėjote ambasadorių Čifonį, kuris yra tarsi specialusis pasiuntinys šiaurės klausimams. Aš buvau su juo susitikęs susitikusi ir jis taip pat minėjo graikų ambasadorių, kuris dirba kultūrinėje srityje. Vokietijos ambasadorius daug prisideda prie Kosovo serbų kan televizijos kanalo kūrimo. Ką Jūs apie tai manate? Na ir galiausiai santykiai su Jotkalnyje. Buvo kilę ginčių dėl sienų. Gal jūs turite daugiau informacijos? Man atrodo, šis klausimas turėtų būti sprendžiamas labai atsargiai, kad nekiltų naujų problemų. Jūs kalbėjote ir apie tai, kad parlamentas turėtų tarsi prižiūrėti vyriausybę. Aš anksčiau dirbau nacionalinėje, nacionalinėme parlamente, turiu patirties, aš bendravau ir su Kosovo parlamento nariais. Ir manau, kad tikrai yra labai svarbu, kad parlamentas kontroliuotų vyriausybę, tarkim, biudžetiniais aspektais. Ką Jūs apie tai manote? Buvo priimtas sprendimas dėl pono Krūti. Jis yra laisvėje, nes jis buvo sulaikytas dar prieš teismo procesą. Ir aš norėčiau pasiteirauti, kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją Kosove. Jo byla jau išnagrinėta ir kaip Jūs manote, kokia yra visuomenės nuomonė. Tai? Dar turiu vieną klausimą. Aš žinau, kad jis nėra tiesiogiai susijęs su Jūsų kompetencijomis. Bet ką Jūs manote apie vizų režimą režimo supaprastinimą Kosovui. Mes apie tai diskutuojame ir su Europos komisija, ar manome, kad ES galėtų padaryti daugiau. Europos parlamentas ir užsienio reikalų komitetas remia vizų režimo supaprastinimo procesą. Man atrodo, tai yra būtina padaryti dabar. Uh, nereikia laukti dar ilgiau, nes antraip kils pavojus, kad Kosovo piliečiai nejaus, jog jie yra laikomi lygiai verčiais Bosnijos, Hercegovinos, Albanijos piliečiams, kuriems bus pradėtas taikyti supaprastintas vizų režimas visiškai netrukus. Taigi Kosovo piliečiai gali uh, save laikyti atskirtais ir žmonėms Kosove gali būti sunku patikėti europinę ateitimi, jų europinę ateitimi. Na ir dar vienas aspektas - žiniasklaidos laisvė. Prieš vietos savivaldos rinkimus buvo nemažai kritikuojama, kad vyriausybė neužtikrina žiniasklaidos laisvės. Kaip Jūs manote, ar pasiekta pažanga ir šioje srityje? Uh, Žiniasklaidos laisvė yra vienas iš pagrindinių aspektų, rodančių, kad funkcionuoja demokratija. Taip pat kokie, kaip Jūs manote, ar vyriausybė, pilietinė visuomenė vertina rimtai, ar su jie palaikomas pokalbis, ar pilietinė visuomenė įtraukiama į visą procesą. Ar į demokratinį procesą įtraukiami visi pilietinės visuomenės nariai, ne vien tik tie, kurie nieko nekritikuoja. Uh, Aš turėčiau ir daugiau klausimų, bet tikrai nenoriu išnaudoti viso laiko, nes ir kolegos dar norės pasisakyti. Taigi apsiribosiu tokiais klausimais ir baigdama linkiu Jums sėkmės tolimesnėme Jūsų darbečiu. Ačiū. Mėly kolegos, tikrai labai norėčiau Jūsų paprašyti kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nes kitaip neliks laiko atsakymams. Pane Lunačiak pateikė tikrai įdomių pastebėjimų, bet visų kitų norėčiau paprašyti, kalbėkite glaustai. Ponas Poselts, šešėlinis pranešėjas, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Faith už jo puikų pranešimą, o dar labiau sudėkingas už jo puikų darbą Kosove. Norėčiau trumpai pakomentuoti keletą dalykų iš šio pranešimo. Buvo paminėtas toks svarbus aspektas kaip demokratinių institucijų stiprinimas ir serbų geresnė integracija Kosove. Taip pat buvo paminėti du neigiami aspektai. Visų pirma, tai yra katastrofinė situacija šiaurėje, taip pat ir labai sunkia ekonominė situacija. Ir čia aš norėčiau pateikti keletą išvadų Vėliau jas pasigilinsiu, kaip tarnėsime ponios Lunačiak pranešimą. Taigi galiu padaryti tokias išvadas. Be jokios abejonės, mums nereikia daugiau diskusijų dėl statuto, Kosovo statuto. Jeigu toliau vyks diskusijos apie Kosovo statutą, statusą, tai tada tos problemos nebus išspręstos, jos dar labiau paštrės. Nereikia uh, naujų diskusijų apie padalymo planus, nes tokios diskusijos destabilizuos demokratinės institucijas, apsunkins Serbijos etninių grupių integraciją, dar labiau paštrės sunki situacija Kosovo šiaurėje ir bus destabilizuota ekonomika. Taigi taip galėčiau reaguoti labai puikų pono Fait pranešimą. Aš dar norėčiau pateikti porą klausimų. Pirmas klausimas dėl vizų režimo supaprastinimo. Uh, Kas yra daroma tam, kad e, darbuotojai iš Albano arba Kosovo kaip sezoniniai darbininkai galėtų dirbti Europos Sąjungoje. Tai tikrai labai padėtų kai kuriam šalims. Visiškai pritariu kolegijai Lunaček. Mums tikrai reikia spartesnio vizų režimo supaprastinimo. Uh, Taip pat reikėtų paprastesnės procedūros sezoniniams darbininkams iš Kosovo, kurie norėtų dirbti ES. Antras klausimas dėl OILEX misijos. Na, čia mano nuomonė netokia teigiama kaip ponas Faith. Jūsų misija tikrai labai teigiamai vertinama Kosove. Aš turiu nemažai draugų Kosove, taip pat ir Vokietijoje gyvenančių kosoviečių. Vis dėlto jūsų misija vertinama dabar jau prašiau negu kad praeitįje. Kodėl taip atsitiko? Mes tikrai nenorėtumėm, kad Oilex uh, įgytų tokią prastą reputaciją, kaip kad įgyjo UNO misija Kosove. Ačiū. Toliau ponas Panseris, socialistų šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų svečiui. Tikiuosi, kad jis, kaip ir aš, supranta, kad Kosovas suvaid... galės suvaidinti savo tarptautinį vaidmenį tik tuo atveju, jei išspręs vidinės problemas. Uh, sustvirtins institucijas, e, užtikrins įstatymo viršenybę ir e, sustiprins visų šalyje gyvenančių bendruomenių santykius. Aš dalyvavau ten e, stebėjimo misijoje, buvau ten stebėjimo misijoje ir taip galiu patvirtinti, kad šalis žengia priekin. Tačiau yra tam tikrų vėlavimų ir Kosovo visuomeninėme gyvenime yra tam tikrų spragų. Man susidaro įspūdis, kad tuo tarpu nereikėtų toliau, da, to, toliau diskutuoti ar, ar kelti diskusijų dėl Kosovo statuso ar dėl Kosovo kelio į Europą. Ir todėl noriu paklausti jūsų, ir čia taip pat kalbu apie mūsų delegaciją Kosove, taigi kaip mes galėtumėme apčiopiamiau vaidinti savo vaidmenį ir kaip galėtumėme priversti Kosovo valdžią dėti visas pastangas, kad pasiektų tikslų, kuriuos yra išsikėlusi. Tikriausiai, na, būtų gerai išvengti polemikos dėl būsimo, dėl, dėl Kosovo statuso ateities, bet aišku, tą klausimą reikia ir svarstyti su Kosovo valdžia. Aigl. Ačiū, ponė Panseri. Toliau ponas Vaigel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Faifui už puikią ataskaitą ir taip pat už jo darbą Kosove. Iš ties daro įspūdį jūsų pastangos spręsti įvairias problemas. Žinau, kad jums pavyko užsitarnauti vietos žmonių simpatijas Tai, o tai yra labai svarbus veiksnys vykdant tokio pobūdžio misijas. Turiu Jums porą trumpų klausimų. Kaip Jūs vertinate diplomatinių atstovybių Kosove darbą? Kiek jų ten yra ir ar jos aktyviai dalyvauja politinėme, ekonominėme Kosovo gyvenime? Žinau, kad jos gali daug padaryti, skatindamos pozityvų požiūrį į ES ir bendrai skatindamos bendrą pažangą. Taip pat noriu pasakyti štai ką. Manau, kad atėjo laikas ES valstybėms narėms, dar nepripažinusioms Kosovo, žengti šį žingsnį. Nes tai yra kliūtis, tai uh, Tai reiškia tam tikras psichologinės problemas Serbijai ir tiems, kurie Serbijoje yra pasirengę priimti naująją realybę. Tai paskatintų tuos žmonės susitaikyti su šią padėtimi. Prossimo intervento il collega Ankurakis. Toliau ponas Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν Θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς ο κύριος Φέιτ δεν με αντικαταστά. Turiu pasakyti, kad e, panas Fef manęs e, neįtikino, nes jis e, kalbėjo taip tarsi uh, Kosovas ne, neturėtų specialiaus, specialaus statuso. Mes negalime kalbėti apie Kosovą kaip apie kitas valstybės neatsižvelgiant į jo statusą. Taigi noriu užduoti keletą klausimų. Konstatuojame, kad ES ir toliau neigiamai vertina serbus. Aš sakyčiau, kad yra tiesiog uh, šantažas, kaip galima galvoti apie Kosovo stabil, situacijos stabilizavimą, kaip galima kalbėti apie Kosovo europinę perspektyvą, kai taip yra elgiamasi. Aišku, kad Kosovas yra to regiono dalis, aišku, kad yra ten tam tikrų problemų, tačiau ar jūs galvojate, kad primesdami savo sprendimus mes realiai galėsime užtikrinti um, Kosovo stabilizaciją? Tuo labiau, kad, kaip jūs sakėte, Kosove yra vis daugiau o, pasipriešinimo, yra vis daugiau o, kalbų apie šalies kilimą ir yra daug visiškai kitokios politikos ženklų, nei kad, tarkime, buvo prieš 10-15 metų. Ir tikrai tas specialus statusas nėra kažkas tai, kas viską išsprendė Balkanų šalise visi žino, kad jeigu patys jie neras sprendimų, patys nesusitaikys, šalis nesuartės, tai bus rasta kitokių sprendimų, nes visi puikiai žino, kad yra europiniai fondai ir, pavyzdžiui, Visai neseniai buvusio Jugoslavijos Respublikoje um, Makedonijoje matėme, kokie buvo neraminantis įvykiai ir mano šalyje buvo kalbama apie tai, kad uh, į buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją buvo įs... perbėgėlių ir uh, buvo ne, neaiškus tie įvykiai, kad galima kelti klausimą, kada NATO pasitrauks, kada bus normalizuota situacija ir kaip bus su kitomis valstybėmis. Ar norėtumėte atsakyti tą pirmąjį klausimų raundą? Jei taip, prašau. expressions of support. Like like Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė už paramą išreikštą mano darbui Kosove. Žinau, kad e, neturime daug laiko, todėl aš kalbėsiu trumpai ir sugrupuosiu atsakymus užduotus klausimus. Visų pirma, šiaurinėje Kosovo dalyje komisija vykdo daugybę projektų. Atsakau čia poniai Lūna, čia kai jos klausimą. Ypač, pavyzdžiui, kalbant apie infrastruktūros gerinimą, socialinių ir ekonominių gyvenimo šiaurėje sąlygų gerinimą. Žinau, kad taip pat svarstamos galimybės sukurti fondą atskirą šiai daliai. Svarbiausia užtikrinti geresnį susisiekimą su šiaurė, išsiaiškinti, kokie yra žmonių poreikiai ten. O čia dar susidurėme su vietinių gyventojų pasipriešinimu. Nenoriu užbėgti už akių tarptautinio baudžiamojo teismo nuomoniai ir, ir, ir jo rekomendacijoms. Bet manau, kad ateityje reikėtų neklasifikuoti e, Kosovo gyventojų į, į tuos, kurie gyvena šiaurėje ir tuos, kurie gyvena pietuose. Kaip žinote, yra nemažai pasiūlymų parengti išsamų planą, pagal kurį būtų suteikta plati autonomija. Tai būtų gana unikalus e, variantas. Manau, kad galime tuo remtis, bet iki tam tikrų ribų. Taip, kad nerizikuotume institucijų Kosove neveiksnumu. Taigi čia reikia rasti labai e, trapę skiriamąją liniją. Man susidarė įspūdis, kad Kosovo valdžia yra tikrai linkusi bendradarbiauti ir todėl paprašiau e, diplomatinės bendruomenės ten pagelbėti man, kreipiausi į ambasadorius, e, paprašydamas jų pasitelkti savo patirtį. Ir, pavyzdžiui, Italijos ambasadorius, kaip jau, kur jau minėjau, bei Graikijos ambasadorius aktyviai ėmėsi veiksmų kai kuriuose srityse, Vokietijos ambasadorius netrukus imsis e, veiksmų e, užtikrinant kanalo veikiančio serbų kalbą transliacijas. Dar negaliu tiksliai pasakyti, kada tai bus įmanoma. Uh, Bet mes aiškinamės, kaip galėtumėme padėti Kosovo serbų bendruomeniai, e, siekiant užtikrinti, kad jie jaustusi visapusišką ir visą teisę bendruomenę Kosove. Noriu paminėti Britų ambasadorių, kuris yra labai aktyvus ir e, rūpinasi santykiai su, Bel, santykiai su Belgradu dėl nuosavybės klausimų. Kaip jau sakiau, mums reikia užsitikrinti Belgrad, Belgrado bendradarbiavimą, kad gautume kadastro įrašus informaciją apie serbų teisės Kosove. Tai tikrai paspartintų procesus. Siena su Jotkalnyje. Visus šiuos klausimus, na, aš vertinčiau visus susijusius aspektus, vertinčiau kaip vienkartinius nedidelės reikšmės. Uh, bet manau, kad netrukus Prištinos ir Podgoricos e, valdžia susitars dėl tikslios sienos, tikslaus sienos demarkavimo ir manau, tai tik sustiprins e, serbų bendruomenės teisės Kosove. Aš kalbėjau apie Kosovo parlamento uh, Mm, silpną vaidmenį užtikrinant parlamentinę kontrolę ir vykdant kitas parlamento užduotis. Turėsiu galimybę apie tai pasikalbėti šiandien su Kosovo e, asamblės atstovais ir Kosovo spikeriu. Kalbėsime apie tai, ką dar galima būtų nuveikti. Norėčiau pasakyti dar štai ką. Kuo asamblėje bus uh, veiksmingesnė užtikrindama tą priežiūrą, tuo, tuo greičiau plėtosi santykiai su tarptautinė bendruomenė. Aš čia išvelgiu priklausomybės ryšį. Daugybę funkcijų, kurias atlieka tarptautinė bendruomenė, turėtų atlikti vietos, ko, ko, ko savo vietos institucijos. Korti atvejais yra įstatymų viršenybės atvejais. Tačiau reiktų pažymėti, kad ponas Korti išreiškė e, norą dalyvauti politinėse procesuose. Vizų režimo supaprastinimas. Tikrai nenorėčiau bandyti patikti kažkokių konkrečių atsakymų. Komisijos nariai Fulė ir Malmstrom e, rūpinasi šiais klausimais. Jie neseniai nusovė, nusintė Kosovo valdžiai laišką, kuriame priminė, priminė apie tai, ką Kosovas turi nuveikti šioje srityje. Svarbu ne tik e, išduoti biome, pasus su biometriniais duomenimis, bet gerai pasirodyti, vykdant readmisijos sutartis ir užtikrinant integraciją. Ir būtent čia dabar Kosovo institucijos daug dirba. Svarbu, kad Kosovo piliečiai nesijaustų, jog jie yra diskriminuojami ar su jais elgiamasi kitaip nei su kitų vakarų Balkanų šalių gyventojais. Tačiau taip pat svarbu, kad būtų tenkinti ir techniniai su šiuo klausimu susiję reikalavimai ir todėl aš tikrai nenorėčiau bandyti tiksliai atsakyti, kada dialogas turėtų prasidėti. Į Juleks misiją. Norėčiau išreikšti kitokią nuomonę. Manau, kad pastarėjai tos misijos žingsniai kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu tikrai e, pakėlė nuotaiką ir na, pakeitė klimatą. Tačiau svarbu, kad būtų pasiekta ir tolesnių rezultatų ir kad apkaltinamieji nuosprendžiai būtų įgyvendinami. Manau, kad prokurorai dirba tikrai puikiai, jie, jie daug dirba. Po to, kai, buvo, kai prasidėjo Juleks misijos darbas. Buvo skita daug dėmesio susidarojant su susikaupusiu bylų skaičiumi. Junmik taip pat daug prisidėjo, o artimiausių laikotarpį per atinančius metus, manau, bus pasiekta daugiau konkrečių rezultatų. Aš tikrai tuo džiaugiuosi. Manau, kad tai yra būtina, kad visos šios pastangos yra dedamos laiku, nes institucijos jau taip sustiprėjo, kad jos galėtų e, imtis veiksmų iškilus stambiems korupcijos, stambios korupcijos atvejams, jeigu čia būtų įsivėlę aukšto rango politikai. Bet kaip jau minėjau, kitais metais vyks bendrėjai rinkimai. Uh, ir būtų gerai, jei į jų leks darbas nagrinėjant daug e, dėmesio susilaukiančius atvejus būtų užbaigtas laiku. Aš atsiprašau, kad nuvilsiu tuos, kurie uždavė kitų klausimų, bet tuo norėčiau baigti ir pabandysiu atsakyti kitus klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Danjean, che è bravissimo nella Ačiū. Kolega Maža, po to Talalaki Lokbilė. Ačiū pirmininkė, ačiū e, specialus atstovė už jūsų pristatymą situacijos. Labai e, atidžiai klausiausi jūsų žodžių, ypač apie ES buvimą. Um, Kosove ir kaip kolega Poselt sakė, yra tokia grėsmė, kad būsime laikomi kaip unmik tik tai, kad nebus realiai matomi visi ES veiksmai išlieka ir labai svarbu, kad būtų tikrai aiškiai suteiktas ES veiksmų matomumas užtikrintas. Jūs kalbėjote apie mm, Kosovo situaciją ir tikrai ES turi, tenka jai atsakomybė ir EULEX misija tai rodo. Būtų būtent kovoti su organizuotą nusikalstamumu, korupcija. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad, aišku, reikalingas labai tvirtas ir uh, patikimas atsakas į, į, į tą situaciją, kad būtų kovojama uh, su, su žiniasklaidos, kai žiniasklaida kažką tai kalba apie tyrimus, kad tai yra tam tikros politinės spekulacijos, tai yra vienas dalykas, tačiau kuomet politiniai sluoksniai apie tai kalba, aš manau, kad tai gali pakengti ES įvaizdžiui. Taigi labai svarbu, manau, sudaryti galimybę prokurorams dirbti. Balandžio 21 dieną buvo atitinkami, na, aišku, kaip jūs sakėte, sprendimai bus, aišku, ir jie jie turi būti priimti. Aš manau, kad tai parodys, kad teisingumas dirba tvirtai ir patikimai. Ir aš manau, kad turi būti leista teisingumo struktūroms daryti tai, ką jie turi daryti. Tai ir bus patikima situacija. Tudi jaz bi vam rad čestitev, gospod Fejt, za. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu pasveikinti Jūs, ponė Feis, su atliekamu darbu Kosove. Nors misija atrodė bus neįmanoma, vis tik tai yra didžiulių pasiekimų. Kosove, Kosovas tikrai buvo viena iš rimtų problemų, galbūt vienas iš veiksnių, dėl ko skilo buvusi Jugoslavija. Tame regione yra daug problemų ir aišku, svarbiausia būtų pasiekti, kad ten nebeliktų smurto, konfliktų. Noriu pasveikinti jūs tuo, ką jūs darote. Dabar dėl Mm, vizų liberalizavimo. Manau, kad labai svarbu būtų supaprastinti vizų režimą. Per pasarosius dviejus metus matome, kad Serbijos, Juotkalnyjos, Makedonijos atveju šis procesas labai rimtai prisidėjo prie um, pažangos tose valstybėse. Vizų režimo liberalizavimas rodo, jog šalių tikslai um, kriterijai ir kad, kad, kad šalių refo, šalyse vykdomos reformos pagal nustatytus kriterijus yra labai svarbios ir duoda rezultatų. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs pritartumėt, kad reikėtų tą vizų liberalizavimą taikyti ir šiuo atveju. Jeigu taip, komisija ir taryba turėtų imtis veiksmų, mes turėtumėm pasiūlyti tai, kad būtų įgyvendintas vizų liberalizavimas, nes tai padaryta Serbijoje, Jotkalnyje, Makedonijoje ir davė rezultatų, todėl aš manau, kad ir um, Kosovui tai būtų naudinga. Tai pagerintų Kosovo administracijos situaciją ir kosoviečių gyvenimą palengvintų. Kitas dalykas Noriu pabrėžti kultūrinio ir religinio paveldo svarbą Kosove. Tai, kas padaryta iki šiol, yra mm, teigiama, tačiau labai svarbu, kad tie dalykai įtakoja serbų ir ko, kosoviečių situaciją ir santykius. Ir aš manau, kodėl reikia skirti ypatingą dėmesį šiems klausimams. A seguire il collega Arlacchi, prego. Thank you, Mr. President. <clears throat> Panas Salakė. Happy as everybody. Pane Feit, labai džiaugiuosi, kaip ir visi kiti, tomis geromis žiniomis, kurias jūs apie Kosovą mums pristatėte. Tačiau e, jūs manęs visiškai neįtikinote, kad e, tų gerų žinių jau pakanka, kad e, mes galėtumėm Kosovo ateitį vaizduoti kaip visiškai jas integruoto vieneto ateitį. Nes aš manau, kad tokiu būdu mes neįvertiname ilgalaikių Kosovo problemų. Mes nematome ilgalaikės strategijos, aišku, tai ne jūsų atsakomybė, Tačiau bijau, kad toks požiūris būtų pernelyg naivus ir slėptų didžiulius pavojus. Organizuotas nusikalstamumas, korupcija, pinigų plovimas, narkotikų priekyba. Kosove vis dar dominuojančios problemos. Nežiūrint to, kad yra naujos strategijos taikomos jokio smurto, jokio, jokių aiškių, baisių, a, neteisė to pasinaudojimo įgaliojimais pasireiškimų, tačiau vis tiek situacija išlieka neraminanti ir jeigu mes nepakeisime situacijos Kosove vertinimo parametrų, mes negarantuosime teigiamo rezultato. Uh, jeigu nepakeisime to, kaip veikia EULEX, kaip yra padedama prokurorams dirbti, tai mes tikrai nepakeisime situacijos iš esmės. <clears throat> Manau, kad tai turi būti ES strategijos esmė, jeigu mes norime Kosovą, Kosovą matyti ES dalimi, o ne a, didžiulės grėsmės ES šaltiniu. Ačiū. Kolega Lokbiler, prego. Pane Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Fait už labai išsamų pranešimą. Jūs paminėjote, kokia yra padaryta pažanga, tačiau taip pat paminėjote ir labai sudėtingą ekonominę situaciją. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl Romų bendruomenės. Dėl Romų kilmės pabėgėlių, kurie karo metu buvo Europoje, o dabar yra prievarta gražinami atgal į Kosovą. Aš buvau nuvykusi į Kosovą ir įsitikinau, kad e, tų prievartą gražintų Romų vaikai nelanko mokyklos, nors lankyti mokyklą jiems yra privaloma. Jų gyvenimo sąlygos yra katastrofiškos, labai prastos, praktiškai beviltiška jiems surasti, saugusiems Romams surasti darbo. Na Ir vis dėlto ES valstybės narės nusprendė Romus prievartą gražinti atgal į Kosovą. Pavyzdžiui, mano šalyje, Vokietijoje, yra 14 tūkstančių Romų, kurie bus prievarta gražinami atgal į Kosovą. Kaip Jūs vertinate šią situaciją? Man atrodo, kad dabar yra dar gerokai per anksti Romus prievarta gražinti atgal į Kosovą. Ačiū. Grazie, eh, collega Kukan. E il prossimo intervento, collega Muniz.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 pono Feis ataskaita labai buvo išsami, todėl aš užduosiu tik vieną klausimą dėl korupcijos. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų įvairiose valstybėse, bet taip pat ir Kosove. Ir aš manau, kad jeigu Kosove mes norime pasiekti realios pažangos sprendžiant šį klausimą, tai prie to turi prisidėti visi tarptautiniai subjektai, kurie atstovaujami Kosove, jie visi turi veikti vieningai. Kitaip tai bus tik blogas signalas e, valdžiai, kuri m, mm, toliau galės piknaudžiauti situaciją, jeigu požiūriai bus skirtingi. Iš tos informacijos, kurią aš gaunu, tai situacija, sprendžiant šį klausimą, yra dar toli gražu nepasiekusi idealaus varianto. Ar jūs pritartumėt mano pozicijai? Kolega Munic. Munic. Ačiū pirmininkė. Kolegos sakė, kad visai nebūtina diskutuoti dėl to, ar mes pripažįstame, kad Kosovas yra valstybė ar ne, tačiau manau mes turime diskutuoti apie tai, ar Kosovas realiai gali užtikrinti E, ko, savo teritorijos kontrolę. Nes kol kas. Uh, Kosovas dar nevykdo visų sąlygų, kad jį būtų galima pripažinti tikrai nepriklausomą valstybę, kuri realiai kontroliuoja situaciją. Ypač kalbėčiau apie Kosovo santykius su kaimininėmis valstybėmis. Aš labai tikiuosi, kad tarptautinio teisingumo teismo sprendimu bus galima pasinaudoti visoms pusėms kaip galimybę kurti um, dialogą, įtvirtinti santykius su kaiminėmis. Tai bus labai svarbus naujas teisinis elementas, kuris galės įtakoti būsimus šio šalies santykius su kitomis valstybėmis. Pirmininkas, paprašysiu jūsų dabar trumpai atsakyti į šio antrojo raundo klausimus. Visiškai sutinku su ponu Donžon, kad neturi būti jokio politinio kišimosi į kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Iš savo pusės aš pakomentavau kai kuriuos politinius aspektus ir aš turėjau medyje, kad demokratinėje valstybėje, jeigu ministras ar kažkoks kitas aukšto rango politikas, kuris eina oficialias pareigas, jeigu jis yra įtariamas rimtų nusikaltimų ir jeigu jam pateikti kaltinimai, tai turėtų būti, aišku, pagrindas jam bent laikinai atsisakyti savo pareigų. Tai bent jau yra mūsų valstybėse, yra laikomasi tokio principo. Aišku, jeigu po to teismas yra pasako, kad jis nekaltas, tai visuomet tam asmeniu yra galimybė sugrįžti į savo oficialias pareigas. Tačiau aš manau, kad toks žingsnis, tai yra dalis mūsų vertybių, kurias aš ir noriu perteikti tai šaliai. Aš taip pat pabrėžiau ir manau, kad būtent apie tai panas Danžon ir kalba, kad yra Kosovo valdžios pareiškimų padarytų, kurie netit atitinka tuos principus, kuriuos mes laikome svarbiais savo šalise. Tai yra um, galių atskirimo principai. Labai svarbu, kad Pavyzdžiui, ar tai yra parlamento pirmininkas ar a, kažkoks tai vyriausybės narys, kad a, e, tokie oficialūs pareigūnai nekomentuotų a, teismų darbo, teismų sprendimo ir tokio galių susipirkti pinimo, tokio kišimosi į um, kitos galios sprendimus neturi būti. Toliau atsakydamas uh, Talar, aš galiu pasakyti, kad nenorėčiau komentuoti uh, tokių dalykų, nes tai būtų uh, laikoma mano kišimus į komisarų Füller ir Malstrom kompetencijos rytis. Toliau Tikrai puikiai žinau jūsų kompetenciją kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų srityse ir atsakydamas jūsų klausimą galiu pasakyti, kad na tai yra ilgas, bet tikiuosi galbūt ne pernelyg ilgas Euleks darbo organizuotų nusikalstamumo ir kovos su korupcija srityje procesas yra galbūt veiksmų, kurie gal ne visuomet yra vertinami kaip nuosekli strategija, tačiau yra EULEX mandatas ir atitinkamas laikas, terminai nustatyti, kas turi būti padaryta, yra Kosovo siekiai judėti į priekį link ES. Visa tai turi būti sudėliota į tinkamus laiko rėmus, turi būti sudėliota į reikiamą seką, kad tai būtų nuosekli visuma. EULEX veiksmų visas kompleksas tikrai yra gerai priimamas ir, ir skatinamas. Aš manau, kad nereikėtų pernelik dramatizuoti Kosovo situacijos, palyginti su tuo, kas vyksta kitur. Tačiau sutinku su jūsų pastabomis, kad dar vis yra paslėptų iššūkių, kuriuos privalome spręsti. Tačiau jaučiu didžiulį, pal, tikrai labai padrasintas to profesionalizmo ir ryšto, kurį rodo EULEX personalas. Taip pat labai džiaugiuosi ir valdžios įsipareigojimu ryštų dirbti su EULEX, kovojant su šia blogybė. Manau, kad vyriausybė puikiai suvokia, jog jei jie nesijims reikiamų žingsnių, jų pažanga įstriks ir todėl mes labai džiaugiamės, jog ES e svertas, jėgos svertas tikrai duoda reikiamos e, naudos. Dėl Romų situacijos aš nenorėčiau e, komentuoti valstybių narių veiksmų, kalbant apie Romų gražinimą į Kosovą situacija Romų bendruomeniai vis dar išlieka labai nepalanki, kai kuriais atvejais visiškai nepriimtina. Mes dirbame draugę su komisija, yra įgyvendinami didžiuliai Romų perkelimo projektai į šiaurę nuo Mitrovicos, kur yra švino užterštos vietovės, kad jie būtų perkelti kitur. Ir tikrai mes dirbame tais lausimais. Ponui Kuka noriu pasakyti, kad yra aiškus sutarimas ES, yra visiškas veiksmų nuoseklumas, yra tikrai didžiulis nu, aiškus nuoseklus įsipareigojimas kovoti su korupcija. Labai ačiū. Dar keturi kolegos Šoplin, Havit, Nikolai ir Gomiš. Visų prašau kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Intanto prego, prego di, eh, la collega Schlöfen di, di iniziare. Prašau, kolega Šoflin, pradėti, prašom. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti specialiam įgaliotinį ir turiu keletą klausimų. Dėl demografinės situacijos. Norėčiau pasirauti, kokia yra dabartinė demografinė situacija. Taip pat norėčiau pasirauti, kiek Kosovo gyventojų gyvena diasporose ir kaip jie palaiko uh, kaip tos diasporos palaiko ryšius su Kosovu. Dėkoju, kolega Ovic. Ačiū. Trys klausimai. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Faith už tai, kad čia atvykote. Jums, ko gero, teko pats sunkiausias ir svarbiausias darbas ES. Taigi turiu keletą klausimų dėl serbų bendruomenės teisų Kosove. Aktsari planas, ar jis yra įgyvendinamas? Kaip Jūs galėtumėte vertinti to plano įgyvendinimą? Kitas klausimas yra susijęs su tribunolo patariamąją nuomonę. Kaip Kosovo vyriausybė tai vertina ir kaip jūs tai vertinate? Ir geria, galiausiai klausimas dėl JULEX misijos. kaip ta misija turėtų būti perduodama jungtiniams tautoms, jeigu, jos, jeigu ta misija būtų perduota, ar, ar kaip Jūs manote, ar tai pasiteisintų? Ačiū, kolega Nikolai. Ačiū, pirmininkė. Na, aš nesu nusiteikęs taip optimistiškai kaip jūs, nes aš asmeniškai manau, kad kol kas mes dar nekalbėjome apie valstybę kaip po tokią. Mane domintų teisinės, teisminės sistemos reforma. Ar serbų bendruomenė yra atstovaujama vykdant teisminės sistemos reformą? Kitas klausimas dėl ortodoksinės bažnyčios. Karo metu daug bažnyčių buvo sugriautos. Ir aš norėčiau pasiteirauti, ar dabar Kosove serbai turi uh, E, galimybę dalyvauti religinėse pareigose bažnyčiose. Kokia yra dabartinė situacija? Ačiū toliau kolegė Gomeš. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponas Feith, kad vėl pas mus atvykote. Norėčiau jūsų pasiteirauti, ką jūs manote apie tai, kad viena vertus jums yra tekusi užduotis, taip pat ir Julex yra tekusi užduotis kovoti su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, taip pat skatinti ir reformas administracijoje. Man atrodo, kad vis dėlto jūs neturite jokio mandato spręsti klausimus susijusius su ekonominė reforma Kosove. jūs taip pat neturite ir mandato kovoti su nedarbu. Kas yra atsakingas už strategiją šioje srityje? Ar jūs pastebėte kažkokios pažangos? Galbūt Kosovas vietoje to, kad importuotų energiją, galėtų tiekti, aprūpinti energiją kitas regiono šalis Galbūt ir žemės ūkio srityje Kosovas turi galimybių vystytis. Ir aš norėčiau pastirauti, kas turi kompetencijų skatinti pažangą šiuose srityse. Ačiū. 30 sekundžių, kolega Predin. Atsiprašau, bet aš prašiau žodžio pačioj pradžioj, ne dabar. Kągi, taip, pasitaiko. Dėkuoju. Visų pirma, dėl statuto kuris toliau diskutuojamas e, po, bus po Hago sprendimo. E, atkreipiau dėmesį į tai, ką specialus e, atstovas pasakė. kuris optimistiškai pasisakė šio klausimu, sakydamas, kad tai uh, galbūt Belgradą nuramins ir um, gal ir Kosovą paskatins imtis geresnių, pozityvesnių veiksmų. Nežinau, kaip e, Teisingumo teismo e, sprendimas e, gali tai užtikrinti tokius du poveikius turėti. Aš tikiuosi, aišku, kad sustiprins stabilumą situacijos, tačiau Toliau dėl daugia etninės demokratijos Kosove, kaip tai mm, galima derinti uh, to, to, ta, ta, su, su tuo atotrukiu tarp um, serbų, kurie yra uh, Kosovo šiaurėje ir daugėtinio statuto, yra, kurį bandoma gyvendinti. Ponas Kacin. Tudi jaz vam moram čestitati za delo Ačiū, panas Fit. Visų pirma, aš noriu Jums padėkoti už visą atliktą darbą mūsų vardu. Ačiū ir už visą pasiektą pažangą. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl Kosovo serbų, tie, kurie gyvena enklavose ir šiaurėje. Bet aš manau, kad Kosove yra ir daugiau mažumų, kurios taip pat yra diskriminuojamos. Aš manau, kad šiuo metu labai svarbu užtikrinti dialogą tarp Mitrovicos ir Prištinos, taip pat ir Prištin... ne vien tik tarp Prištinos ir Belgrado. Ir labai svarbu plėtoti dialogą pačiame Kosovo, Kosovo viduje. Aš manau, kad mes turėtumėm dėti visas pastangas, kad sustiprėtų abipusis pasitikėjimas Kosovo viduje. Uh, Panas Feith, aš taip pat manau, kad būtina užtikrinti papildomus finansinius išteklius tam, kad būtų galima finansuoti konkrečius projektus, kurie yra vykdomi naujai išrinktos Serbijos savivaldos, Serbų savivaldos. Jeigu yra išrinkta savivalda, tai ta savivalda turi gyvendinti ir konkrečius projektus. Uh, Turiu dar vieną klausimą. Kaip galima įveikti lingvistinės kliūtis? Ar jūsų institucija kažkokiu būdu finansuoja kalbų mokymasi? Ar jūs finansuojate kažkokias programas, pagal kurias yra mokoma, mokoma albanų kalbos arba serbų kalbos? Labai ačiū. Na, dabar reikės labai trumpai atsakyti iš tą daugybę klausimų. Flash answers. O fresh answers. <laughs> Flash. Flash. Esminių ar trumpų? Esminių. And fresh. Ir šviežių išvalgų. Apie demografinės tendencijas. Noriu pasakyti, kad kitais metais vyks gyventojų surašymas ir kad čia komisija yra numačiusi ir Eurostatas yra numatęs skirti nemažus išteklius. Svarbu, kad e, gyventojų surašymas galėtų vykti ir šiaurės Kosove. Santykiai tarp išeivijos ir šalyje gyvenančių žmonių yra stiprus. E, perlaidos, kurias siunčia išeiviai, sudaro labai didelę e, Kosovo ekonomikos dalį. Ir aš tikiuosi, kad išeivyje, ypač gyvenant jungtinėse valstijose, e, na, tikrai pajus e, postumi daugiau investuoti į Kosovą. 80, čia 85 procentais priežiūros nuostatų dar nėra įgyvendinta ir reiktų integruoti serbų bendruomenę šiaurėje užtikrinti ryšius tarp Prištinos ir administracijos ir valdybių šiaurėje, susalga, kad mes visi sutarėme, kad na, padalyjimas nėra mūsų pageidaujamas ateities scenarius kalbant apie kontaktus po to, kai bus paskelbta tarptautinio baudžiamojo teismo nuomonė, e, tikriausiai svarbus yra du dalykai. Niekas nenorės ska, dar kartą svarstyti statuso klausimo ir kalbėti apie papild, naują šalies padalymą. NATO ir EULEX E, kaip jau sakiau, e, UNMIC ir ULEX padėjo išspręsti susikaupusių neišnagrinėtų atvejų skaičių. Mes ypač aiškiai bandome sakyti, kad serbams rezervuotos vietos teismų sistemoje būtų užpildytos. Mes skatiname e, pasirengusius kvalifikuotus serbų teisėjus ir prokurorus kandidatuoti į pozicijas aukščiausiame teisme, konstitucinėme teisme ir bendrai teismų sistemoje. Naujas įstatymas, naujas teismų įstatymas jau yra patvirtintas ir jis turėtų pradėti veikti nuo 2013. -ųjų. Serbų bendruomenės tikintieji gali eiti į bažnyčią netgi Prištinoje. Ir, e, na, tas, ta situacija, kuomet bažnyčios buvo uždarytos, egzistavo prieš daugelį metų. Norėčiau pakalbėti apie, to, apie svarbius ekonominius klausimus ir pasakyti tai, kad mes bandome Kosovo valdžiai padėti dėkti ilgalaikę strategiją. Ir mes Kosovo valdžią ypač skatiname E, nepamiršti, kad reikia laikytis fiskalinės disciplinos. Manau, kitos e, organizacijos dar veikiančios Kosove turėtų baiginėti savo darbą, atšvelgiant į tai, pavyzdžiui, kad Ahtisario planas e, yra jau gyvendintas beveik ir turėtų perimti na, kur, turėtų perimti iniciatyvą ekonomikos klausimais. Ir jie rūpinsis tais klausimais, kuriuos minėjo ponia Gomes žemės ūkio sektoriumi, taip pat vystimusi. Aš nematau jokio prieštaravimo tarp mano siekio užtikrinti daugia tautę demokratiją Kosove ir, ir požiūrio į šiaurę. Visi serbai turi turėti autonomijos teisės, kad ir kur jie begyventų Kosove, ir jie gali išlaikyti, puoselėti tradicinį gyvenimo būdą, tikėtis Belgrado paramos, tačiau susalgia, kad viskas vyktų skaidriai ir kad nebūtų paraleliai veikiančių institucijų, kurios e, menkintų pagrindinių Kosovo institucijų darbą. Galiausiai visiškai pritariu, kad reikia intensyvesnio dialogo Kosove vyko padalintų miestų konferencija, reikia daugiau santykių tarp Mitrovicos ir Prištinos ir mes norime užtikrinti didesnę prieigą prie visų šių vietovių. Dabar jau vyks e, tarpinė šių metų peržiūra ir ž, domėsimės, ar visos savivaldybės gavo reikalingus išteklius. Aš ne, nesu atsakingas už kalbos mokymosi kursų finansavimą, bet aš, pavyzdžiui, e, dom, esu atsakingas už vidurinių mokyklų darbą ir e, mokymosi programos serbų kalba bus jau, jau egzistuos mokyklose nuo kitų metų. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį poniai Lunačiak pranešėjai. Kolegos, norėčiau priminti, kad su ponu Faitu vyks tarp parlamentinis, kad jis dalyvaus ponas Faitas tarp parlamentinėme susitikime šiandien po pietur, kad tuomet taip pat dar bus galimybių pasikeisti nuomonėmis su juo. Ačiū. Bene, continuiamo con il punto 5, appunto la proposta di risoluzione. Toliau periname prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto. Pasiūlymas priimti rezoliuciją dėl e, Europos integracijos procesų Kosove. Pasikeitimas nuomonėmis yra numatytas šiuo klausimu. Pranešėjos tekstui pateikta 168 pakeitimai ir po susitikimo su šešėliniais pranešėjais ji pristaty, pristato tris kompromisinius pakeitimus, kuriuos ir svarstysime. Mes šį klausimą jau svarstėme ir būtent todėl e, pakeitimams e, numatau 20 minučių. Pone Lunačiak, prašau. Dank. Um... Ačiū pirmininkė. Kadangi labai trūksta laiko, Tai aš tiesiog norėčiau apsiriboti komentarais apie kompromisus. Jūs jau turite balsavimo sąrašo projektą. Visų pirma, pristatysiu bendrą kontekstą. Kaip jau pastebėjome, ką tik įvykusioje diskusijoje, kalbant apie Kosovą, laikomasi labai skirtingų pozicijų o būtent ar Kosovas yra nepriklausoma valstybė ar ne. Taigi skirtumas tarp nuomonių didžiulis ir jisai tikrai išaiškės balsavimo metu. Šiuo atveju neįmanoma rasti kompromiso. Daugelis iš mūsų mano, kad Kosovas yra nepriklausoma valstybė ir manau, kad tik. Ir tikiuosi, kad mažuma mano, kad Kosovas nėra nepri, pri, nepriklausoma valstybė. Taigi šio klausimu neįmanoma rasti kompromiso. Na, o šiaip galiu pasakyti, kad aš bandžiau rasti kompromisus visais kitais klausimais. Tie kolegos, kurie nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės, vis dėlto galbūt pritars kitiems mano kompromisams. Pirmas kompromisas dėl pakeitimų 91, 92, 94. Kopės Munik pateikė minėtus pakeitimus. Ir šiuose pakeitimuose kalbama apie tai, kad visoje Kosovo teritorijoje misija vyksta sėkmingai, aktyviai. Teigiama, kad komisijos darbas geriau matomas Serbijos bendruomenės gyvenančios Kosovo šiaurėje akise ir taip toliau. Taigi aš bandžiau šios aspektus įtraukti į kompromisinį pakeitimą. Toliau antras kompromisas dėl 97 ir 105 pakeitimų. Čia kalbama apie tai, kad e, Euleks turėtų geriau bendradarbiauti su Kosovo pilietinė bendruomenė. Toliau trečias kompromisas. Čia aš bandžiau pasiūlyti kompromisą kad būtų atsižvelgta į Pašeskų, Danprėdą ir kitų kolegų nuomonę. Ir aš manau, kad šiam kompromisui jūs tikrai galėsite pritarti. Dėl kolegos pasalt pakeitimų susijusių su smurtu šeimoje. Mes pabandėme pateikti formuluotę atskiram punktui. Pabandėme į vieną punktą išskirti visus su to susijusius aspektus ir aš tikiuosi, kad ponas Posilt galės tam pritarti. Toliau kolegos Svoboda, 66 pakeitimas. Mes vis dar deramės ir žiūrime, ar įmanoma kažkaip tai atsižvelgti į būsimą tribunolą sprendimą. Kol kas dar nesame galtinai susitarę. Šiandien toliau tęsime su kolega diskusijas. Dėl balsavimo sąrašo 78 pakeitimas. Ten šalia pakeitimo autorių paminėta ir mano pavardė. Aš manau, kad tai yra tikrai labai jokinga klaida. Aš norėčiau paprašyti išbraukti mano pavardę iš gautinio balsavimo sąrašo, nes dėl 78 pakeitimo, tai mano nuomonė tikrai labai skiriasi. Nieko tokio, kad ta klaida įvyko, gali atsitikti, tik tiesiog norėčiau, kad jinai būtų ištaisyta. Aš tikiuosi, kad daugelis kolegų pritars kompromisams. Vis dėlto suprantu, kad kai kuriais atvejais nuomonių skirtumas nėra įveikiamas. Na, kaip politikai mes turime pripažinti ir baigdama visiems dėkoju už bendradarbiavimą. Grazie, kolega Lunaček, iš e mano. Ačiū, ponia Lunaček. Mm, be abejo, tai yra svarbus klausimai. Ponas Poseltas. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Lunačiak už puikų darbą, už puikų bendradarbiavimą. Ačiū už bendradarbiavimą su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais. Kolegija Lunačiak jau sakė, kad buvo pateikta daug pakeitimų ir jos tarsi galima suskirstyti į dvi grupės. Pirma pakeitimų grupė tai yra Įprastiniai pakeitimai, frakcija jiems arba pritarė arba ne, priklausomai nuo tendencijos. Na, o kiti pakeitimai yra susiję su Kosovo statuso klausimu. Ir aš manau, kad visose frakcijose yra balsų dauguma. Daugelis narių mano, kad statuso klausimas jau yra išspręstas. ES 22 valstybės narės jau pripažino Kosovą kaip nepriklausomą šalį ir užmesgė su Kosovu diplomatinius santykius. Tik penkios valstybės narės dar to nepadarė. O 22 valstybės narės tai jau padarė. Ir aš norėčiau priminti, kad tai buvo padaryta Europos parlamento raginimu. Per pastarosius penkerius metus Europos parlamentas nekarta Trijų ketvirtadalių balsų dauguma ragino valstybės narės pripažinti Kosovą ir jo nepriklausomybę. Primenu, kad tokios nuomonės laikosi trys ketvirtadaliai parlamento narių įvairiomis kadencijomis. Na ir aš manau, kad iš tikrųjų kiltų daug problemų, jeigu mes vėl iš naujo pradėtumėm svarstyti Kosovo statuso klausimą. Aš manau, kad to dabar nereikėtų daryti. Man atrodo, labai svarbu atsižvelgti į tas koleg tuos kolegas, kurie yra iš šalių, kurios Kosovo nepripažino arba dar nepripažino. Tos valstybės narės nori palaukti, kol tribunolas priims sprendimą. Nuo to sprendimo daug priklausys Kosovo ateitis tas sprendimas net susijęs labiau su Kosovo ateitimi, ne praeitimi. Tas sprendimas tikrai nepakeis istorijos, praėjusiu metu istorijos. Reikia būti nusiteikusiais praktiškai. Jeigu būtų padalintas Kosovas, tai reikštų ir kai kurių kitų šalių regione padalymą. Serbai to visiškai nenori. serbai patys puikiai supranta, kad Kosovas niekada nepriklausys Serbijai, tai yra tiesiog neįmanoma. Taigi aš manau, kad dabar mes tiesiog turėtumėm elgtis garbingai, turėtumėm gerbti tuos kolegas, kurių atstovavimas valstybės narės laikosi kitokių pozicijų. Daugelis pakeit... kiti pakeitimai yra primtini, jos turėtumėm paremti. Aš manau, kad mūsų komitetas neturėtų veltui švaistyti laiko. Visiškai pritariu kolegijai Lunačiak, dėl Kosovo nepriklausomybės nėra kompromiso. Arba kažkas yra už nepriklausomybę, arba prieš. Taigi koncentruokimės į esminius pakeitimus. O dėl tų kitų pakeitimų tiesiog balsuokime ir viskas. Bene, per i socialisti, kolega Thaler e poi il kolega... Ačiū, ponas Taleris, socialistų vardu, po to ponas Preda. Hvala lepa, gospod predsednik. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti pranešėjos atliktų darbų. Tai iš tikrųjų buvo neįmanoma misija ir jos pasiekti rezultatai nusipelno mūsų pagirimų. Manau, patikti kompromisiniai pakeitimai tikrai pagerins pranešimą. Norėčiau paminėti vieną dalyką. Kai kurie parlamento nariai sulaukė laiško iš Serbijos vyriausybės, tai yra keturių puslapių ilgio laiškas, ir jame mes raginami pamastyti, kaip, kokią pusę palaikyti dėl Kosovo rezoliucijos. Na, turinio prasme šis laiškas yra labai svarbus, tačiau tai taip pat atskleidžia, kaip, svarb, kas, kaip svarbu yra Serbijai tai, ką ką tik e, minėjo ponas Poseltas. Serbija Mm, nebandys e, manipuliuoti kai kuriais klausimais susijusiais su statusu, pavyzdžiui, religinių ir kultūrinių bendruomenė apsauga, e, nusavybės apsauga, pabėgėlių e, perkeltųjų asmenų sugražinimas. Visi šie klausimai dar neišspręsti. Ir tikiuosi, kad kai tarptautinis būdžiamųjų bylų teismas paskelb savo nuomonę, mes turėsime galimybę aptarti visus šiuos konkrečius klausimus, kurie labai svarbus Kosovo gyventojų gyvenimo kokybei. Ir aš tikiuosi, kad Sverbijos vyriausybės vaidmuo ir jos pragmatiškas požiūris taip pat suvaidins svarbu vaidmenį, nes, nes kalbame apie žmonės, kurie na, laiko save serbais gyvenančiais Kosove. Bene, Preda e poi lo shadow reporter Panzeri. Ačiū, e, eh, ponas Preda, po to ponas Panseri. Spune că am introdus un număr eh, de amendamente care vizează. Ačiū pirmininkė, noriu pasakyti, kad pateikiau keletą pakeitimų, kurių tikslas buvo uh, pakeisti uh, tos nuostatas, kur apie Kosovą buvo kalbama. Uh, kitokių statusų, taip pat teikiau pakeitimus dėl kosoviečių kur buvo kalbama apie juos kaip gyventojus, o ne piliečius. Aš manau, kad reikia kalbėti apie mm, tai, kad kai kurios valstybės narės Kosovo nelaiko valstybę. Bene, Prego, Panseri. Sì, grazie. Anch'io volevo associarmi al ringraziamento. Ačiū, ponas Panseri. Aš noriu prisidėti, prisidėti prie tų, kurie dėkoja poniai, poniai Lunačiak. Manau, kad ji puikiai padirbėjo, nors jai teko nelengva užduotis dėl priežasčių, kurias visi puikiai suprantame. Manau, jog kompromisai pateikti ir pats tekstas yra tikrai priimtinas. Mes apžvelgėme E, situaciją, nekvestionuojame statuso, nereikalaujame, kad, kad kas nors keistų savo nuomonę dėl Kosovo statuso. Taigi, čia tai yra bandymas prisidėti prie Kosovo institucijų stiprinimo bei imtis egzistuojančių problemų, siekti e, glaudesnės ten gyvenančių bendruomenių integracijos, kovoti su nusikalstamumu, užtikrinti saugų visuomeninį gyvenimą. Visa tai turi būti bendradarbiavimų grindžiamų santykių regione dalis. Taigi, paliekant, atidant į šoną nuomonės, kurių nesuderinsime dėl Kosovo statuso, darau išvadą, kad mes neblogai padirbėjome ir kad tikrai turėtume galėti visi balsuoti už šią rezoliuciją. Pone Lūnačiak, jei nenorite pasakyti, tuomet baigsime diskusijas. Ne, ačiū tuo tarpu. Bene, anch'io ringrazio la collega Lunacek, passiamo al punto successivo. Ačiū ponia Lunacek ir da, galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Norėčiau Jums priminti, jog rytoj balsuosime dėl šio klausimo. Ir dabar šeštas darbo tvarkės punktas. Pasiūlymas priimti rezoliuciją dėl Islandijos e, pareiškos narystiai Europos Sąjungoje. Tai yra antrasis pasikeitimas nuomonėmis dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją. Ir šiandienos diskusijos vyksta likus kelioms dienoms iki valstybių ir vyriausybių vadovų e, pozicijos paskelbimo dėl dėrybų su Islandija dėl Islandijos prisijungimo. Ir, na, ponas Preda turi galimybę tokiu e, nu, momentu pristatyti šį dokumentą. Patikta nemažai pakeitimų. Ir pranešėjas bei kolegos pateikė nemažai pakeitimų. Noriu paprašyti pono Predos pristatyti tekstą ir galbūt pakomentuoti vykstančias diskusijas ir tarybos praėjusią savaitę priimtus sprendimus. Pone Pancerį, jūs norite kažką sakyti dėl darbo tvarkės? Norėčiau visų pirma tuomet suteikti žodį ponui Predai. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, jūs minėjote 55 pakeitimus, kuriuos kolegos pateikė. Turim pasakyti, kad labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų nes tų 55 pakeitimų pagrindų mes sugebėjome sukoncentruotai parengti 27, po to jos darbą sukoncentruoti 8 kompromisinius pakeitimus. Dėl pakeitimo esmės. Pirmajame kompromisinėme pakeitime kalbame apie teismų sistemą. Pirmininkas Ko, kolega Prieda, gal jūs galėtumėt kalbėti tiesiai į mikrofoną, nes prastai girdisi. E, e, Taigi, e, čia kalbam apie kelis straipsnius dėl teismų sistemos ir sugebėjome čia aptarti įvairius klausimus susijusius su teisėjų prokurorų ir aukščiausių teismų struktūrų skirimo. Čia kalbama taip pat ir apie EFTA priežiūros instituciją kitame kompromise Tai yra jautrus klausimas susijęs su rinkos klausimais. Trečias kompromisas kalba apie dvi šalį sutarimą. Mm, čia eina kalba apie skolas, Junkinė karalystė ir Niderlandams. Toliau ketvirtas kompromisas susijęs mm, su Islandijos e, prisiderinimų prie ES reikalavimų tikrai jau smarkiai pasistumėta. Penktas kompromisas yra dėl aplinkos e, ir gamtos klausimų. Šeštasis kompromisas tiesiogiai kalba apie šios šalies jūrinius išteklius ir tai, kad reikalingas konstruktyvus požiūris tiek iš SS pusės, tiek iš Islandijos valdžios pusės dėrybose dėl žvejybos. Septintas ir aštuntas po kompromisiniai pakeitimai kalba apie viešasias diskusijas dėl stojimo. Ir čia daugiau dėmesio gal norėčiau skirti šiems klausimams, nes man atrodo, kad iš tikrųjų būtent ES įsipareigojimai šiai šaliai ir šios šalies visuomenės požiūris yra labai svarbus būtent dėl Islandijos ateities ir ES santykių. Toliau yra žodiniai keturi pakeitimai kuriuos pateikė žalieji, kai kuriuos kitus. Šampie dėl um, šio laikinės žiniasklaidos iniciatyvos. Taip pat kalbama apie Europos vadovų tarybos kvietimą pradėti stojimo dėrybą su Islandija, teikti pagalbą ir taip toliau. Noriu dar kartą padėkoti kolegoms už pagalbą, už bendradarbiavimą e, šiame darbe e, ieškant kompromisu. Ačiū. Benissimo, grazie molte. Labai ačiū, sako pirmininkas. Pone Omen Reuten, EPP vardu bus pirmoji kalbėtoja. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Priedai, kuris uh, parengė tikrai puikius kompromisinius pakeitimus ir diskusijos, pasitarimai vyko labai sklandžiai. Aš manau, galime mm, pozityviai įvertinti Islandijos veiksmus ir mm, situaciją vertinant Europos vadovų tarybos išvadas galima sakyti, kad Niderlandai neblokuos stojimo, tačiau aišku, kad bus reikalaujama visų mm, sąlygų įvykdymo. Aš manau, kad galėsime šios lasmus spręsti per balsavimą dalimis. Čia, kur kalbama apie 3,9 milijardų eurų skolos gražinimą Junktinės karalystės ir Niderlandų vyriausybėms. Čia kalbama būtent apie tai, kad tai. E, yra klausimas, kuris neturėtų tapti kliūtimi pradėti stojimo dėrybą su Islandija. Uh, Aš manau, kad galima galbūt dėl to punkto prašyti balsavimo dalimis arba galima pakoreguoti galbūt atitinkamai kompromisą. Toliau mm, pirmininkė antras ir ketvirtas kompromisiniai pakeitimai man, mane labai džiugina, kadangi čia yra aiškiai išryškinti prioritetai. Tai yra tai, kam teikiame didžiulį dėmesį. Toliau dėl um, kitų pakeitimų, ypač dėl to, ar Islandijoje visuomenėje tarp įvairių politinių sluoksnių yra pakankamai platus bendras sutarimas dėl stojimo Europos Sąjungą. Nes jeigu tik tuomet, jeigu bus aiškus, akivaizdus ryštas, tik tuomet bus galima kalbėti apie sėkmę tose stojimo dėrybose. Ir pabaigai dar kartą dėkoju ponui Priedai. Panseri, po to ponia Gomeš. Dice cose intelligenti. Galbūt aš jau pirmininkė per daug kalbu. Pirmininkas, tačiau išmintingai kalbate. Aš pavaduoju Davice Soli, šešėlinį pranešėją. Jis paprašė manęs nuoširdžiai padėkoti ponui Priedai, pranešėjui už tai, kad jis puikiai padirbėjo. Ir mm, socialistų demokratų frakcijos vardu galime pasakyti, kad problemų nekils dėl kompromisinių pakeitimų, kadangi um, mūsų pozicijos yra atspindėtos kompromisiniuose pakeitimuose, mūsų komentarai tikrai uh, gerai įtraukti ir, ir pranešėjas jau pats išryškino svarbiausius elementus, tik tai aš gal keletą dar dalykų pridursiu. Visų pirma, kad Islandijos valdžia turi aktyviai uh, įtraukti visuomenę, pilietinę visuomenę um, į uh, dialogą ir aišku, kad labai svarbus konstruktyvus požiūris iš abiejų pusių, sprendžiant žuvininkystės politikos klausimus. Bendrai vertinant, manau, rezoliucija dėl Islandijos yra tikrai teigiama. Aš dar kartą norėčiau padėkoti savo ir ponas Sasoli vardu, ponai Prėdai. Pane Gomes, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Prėdai už puikų atliktą darbą. Tik tai vienu klausimu mano pozicija skirtusi nuo ponios Roitin um, išsakytos nuomonės dėl kompromisinio susitarimo numeris 3, dėl, kur yra pasakyta, kad raginama sudaryti dvišalį susitarimą. Uh, dėl 3,9 um, milijardų eurų skolos gražinimo. Jis sako, kad reikėtų tą sakinį išmesti, rasti kitą sprendimą, kad tai nebūtų kliūtis stojimo dėryboms pradėti su Islandija. Bet aš manau, kad tai yra esminis dalykas. Negalime jo išmesti. Iš tikrųjų, čia eina kalba ne vien tik tai apie tai, kad tai galėtų tapti kliūtimis stojimo dėryboms. Juk eina kalba apie santykius tarp valstybių narių ir Islandijos ir tai yra klausimas, kur kiekviena pusė turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Ne vien tik Islandija. Uh, ne vien tik Islandija turi prisijimti visą atsakomybę už tai, kad įsitvirtino kazino principais veikianti ekonomika. Ir todėl punktas atitinkama nuostata dėl tos paskolos yra labai svarbi. Tik aišku, kad ji e, yra, ji turi būti daug platesnė, ne vien tik tai šis skolos gražinimo klausimas tie kolegos, kas pabrėžė e, pilietinės visuomenės įtraukimo į visus procesus e, svarbą, aš labai pritarčiau, nes priešingų atveju stojimo procesas vargu ar apsivainikuo sėkme. Mm, Suprantu, kad e, ponė Minroitė nori kažką dabar trumpai pridurti pastabų, taigi suteiksiu jai žodį trumpam. Yeah. Taip, pirmininkė, aš noriu to paties, ką ir Ana. Jeigu paliekame tą punktą, pasakome, kad pabrėžia, kad tai net Kad šis klausimas neturėtų tapti kliūtimi pradėti stojimo dėrybas su Islandija, tai reiškia, kad tai klausimas, kuris turi būti išspręstas prieš stojimo dėrybas ir stojimo dėrybos bus pradėtos. Ir todėl aš ir noriu, kad šis punktas būtų išimtas, nes jeigu perskaisite tuomet tą sakinį, tai viskas atrodys logiškai. Po skolos gražinimo Junkiniai karalystė ir Niderlandams. Um, pabrėžia, kad turi būti sudarytas susitarimas, kuris būtų priimtinas. Aš sakyčiau, kad geriau būtų išimti tą punktą, bet jeigu jūs nenorite, aš nežinau, mes gal turėtumėm paprašyti pono priedos nuomonės. Man atrodo logiška išimti šį punktą. Bene, allora, a questo punto al collega Tannok. Labai ačiū dabar žodis kolegai Tanok, Taler ir galiausiai Madlenai. Ačiū pirmininkė. Kaip jau sakiau anksčiau, mano frakcija visiškai remia Islandijos įstojimą Europos Sąjungą. Aš norėčiau padėkoti ponui Preda už jo darbą, remiu kompromisinius pakeitimus. Manau, kad kompromisinis pakeitimas numeris 2 yra, turi ir tam tikrą teisinį aspektą, kurio aš nepastebėjau anksčiau tenka pastebėti, kad Islandija slaučia, pažeidė savo įsipareigojimus dėl EEA susitarimo, dėl depozito garantijos direktyvos. Taigi Islandija turėtų laikytis depozito garantijos direktyvos. Man atrodo, tai visiškai aišku. Šis klausimas turėtų būti išspręstas dėrybų metu. Na, kalbant apie e, dvišalius ginčius Junktinę karalystę ir Niderlandais, tai neturėtų užkirsti kelio e, stojimo procesui. Bet kokiu atveju Islandija turi laikytis depozito garantijos direktyvą direktyvos ir spręsti tas problemas su Junktinė karalystė ir Niderlandais. Problemas yra susijusios ir su palūkanų normomis, paskoloms. Vis tiek turėtų būti rastas kažkoks tai kompromisas šio klausimo. Aš norėčiau pateikti vieną klausimą, kuris dar nėra paminėtas pranešime. Maroke yra įsikūrusi tarptautinė bankinių medžioklės komisija. Na, Islandija, Norvegija ir Japonija yra vienintelės trys šalis pasaulyje, kurios vis dar užsijama banginių medžioklę. Reikėtų spręsti banginių medžioklės klausimą nežinia, kokia bus ES pozicija. Danija, Junktinė karalystė, mano šalis norėtų išlaikyti moratoriumą. Galbūt 27 valstybės narės balsavimo metu galėtų susilaikyti, bet dar neaišku, kas bus daroma. Galbūt Japonija pareikalaus, kad moratoriumas bus, būtų atšauktas, bet jeigu to nebus padaryta, Kaip tada ketina elgtis Islandija? Ar ji palaikys bendrą ES poziciją dėl moratorimo išlaikymo? Ar vis dėlto Islandija pasisakys už e, banginių medžioklę per artimiausius dešimt metų? Kolega Peler. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Preda už uh, nuveiktą darbą. Labai svarbu, kad prasidėtų dėrybos su Islandija. Tai duotų naują impulsą plėtros procesui. Kaip žinia, plėtros procesas kol kas nedavė tų rezultatų, kurių mes tikėjomės Noriu paminėti ir Makedonijos klausimą. Man atrodo, kad būtų ir komisijai lengviau, jeigu būtų paraleliai deramasi su abiejomis šalimis. Man, aš tikiuosi, kad tai netrukus ir atsitiks. Dėl trečio kompromiso. Esu tikras, kad šis klausimas dar iškils ir ateityje. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Be abejo, ponas Preda yra nusiteikęs optimistiškai, bet aš manau, kad mums reikia galvoti ne vien tik apie A planą, bet ir B planą, ką darytumėm, jeigu tas A planas nepasiteisintų. Aš manau, kad mums vertėtų pamastyti apie privalomą arbitražą, būtent šiuo atveju, kuris minimas trečiame kompromise. Galbūt šis klausimas nestrukdys dėrybų pradžiai, bet galbūt gali turėti neigiamos įtakos dėrybų pabaigai ir aš manau, kad tinkama išėti šiuo atveju būtų arbitražas. Ačiū toliau, kolega Madleiner. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, reikėtų pagalvoti ir apie ES pajėgumą plėstis tas e, plėtros galimybės jau seniai peržengtos. Islandija bankrutuoja, mes neturėtumėm priimti Islandijos. Kitų šalių piliečiai tapo bank, Islandijos bankų katastrofos aukomis. Be abejo, šis klausimas turėtų būti išspręstas. Ir taip pat mes negalime pritarti banginių medžiokliai, kurią toleruoja Islandija. Uh, Mes turėtumėm Islandijai aiškiai pasakyti, kad mums bankinių medžioklė yra visiškai neprimtina. Mano frakcija tikisi, kad e, Islandijos piliečiai balsuos ne, kai vyks referendumas dėl stojimo Europos Sąjungą. Ačiū toliau, pane Boskort. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis kompromisuose atsižvelgia į mano nuogastavimus. Aš taip pat buvau pateikusi pakeitimą. Man atrodo, kad Islandijos problemą su Niderlandais ir Junktinė karalystė reikėtų vertinti ne kaip dvišalį klausimą, o kaip uh, Mums visiems rūpimą klausimą turėtumėm pademonstruoti solidarumą. Aš labai džiaugiuosi, kad e, kompromise yra paminėta EFTOS stebėsenos institucija. Aš manau, kad Islandija privalo laikyti savo įsipareigojimų pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą. Savo pakeitimuose aš siūliau užtikrinti tiesioginį ryšį tarp ES tarp Islandijos stojimo į ES ir savo įsipareigojimų vykdymo. Dabar mano tas pakeitimas buvo išbrauktas ir dėl to tenka apgailestauti. Tos šalis, kurios nori stoti į ES, jos turi laik... įvykdyti visus savo įsipareigojimus. Aš tikiuosi, kad tai bus kažkaip tai atspindėta kompromisuose. Paskutinis kalbėtojas ponas Tarantas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir pranešėjui. Man atrodo, jis jam puikiai sekasi parengti gerus kompromisus iš kartais prieštaringų pakeitimų. Tačiau norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir paskatinti pranešėją pakeisti savo poziciją, e, kalbu apie balsavimo sąrašo projektą. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į 45, 46 ir 47 pakeitimus. Įdomu tai, kad visus juos pateikė žalieji. Raginu pranešėją pakeisti savo poziciją, nes būtent šiuose pakeitimuose atsispindi diskusijos įvykusios Altingo ir Europos parlamento delegacijų uh, E, diskusijos. Kaip žinote, parlamento delegacijai vadovavo Pat Cope Gallagheris, kuris yra puikiai susipažinęs su šiais klausimais. Toliau, banginių medžioklė, kaip kolegos jau minėjo, tai yra tikrai svarbus klausimas. Ir manau, kad neturėtumėme kažkaip susilaikyti, manau, kad turėtumėme paprašyti, kad Islandija elgtųsi taip, kaip yra tinkama ir nutrauktų banginių medžioklę. Ir galiausiai norėčiau, kad kalbant apie ateities perspektyvą ir mūsų suinteresuotumą Arkties regionu, mes e, turėsime galimybę pasveikinti Islandiją kaip visą teisę narę, taigi galbūt pranešėjas galėtų pakeisti savo poziciją. Būčiau dėkui dėkingas už tai, nes mes turime laiko iki rytojaus. Ir dar vienas dalykas, ne žaliųjų pakeitimas, tai mano paties pakeitimas, numeris 22 kuris, mano nuomonė, yra aktualus, nes jei norime bendros politikos, neturėtumėme klaidingai informuoti e, kandidatės valstybės ir reikalauti iš jos to, ko tikėsimės iš jos. Ačiū. Punto, Ačiū. Dabar norėčiau komisijos, Europos komisijos atstovo pasiklausti, ar jis norėtų pasisakyti. Uh, Ačiū. Komisijos vardu mes džiaugiamės, kad prasideda dėrybos su Islandija ir dėrybose bus įmanoma aptarti visus šios klausimus, kurie buvo paminėti. Nes dėrybų metu galima labai e, išsamei aptarti viską išsiaiškinti, ar Islandijos įstatymą atitinka Europos bendrijos teisę ar ne. Mes savo ruoštų tęsėme pasirengimą, pagal dėrybas mes atliekame įstatymų atitikties patikrą ir mes galime, kaip jau sakiau, labai tiksliai išsiaiškinti, ar Islandijos įstatymą atitinka Europos teisę. Ir žinoma, mes e, taip pat rengėmės e, teikti paramą pagal EPA sutartį. E, Rengėme dešimtąją pažangos ataskaitai. Apie Islandiją ji turėtų pasirodyti šių, lapkričio, šių metų lapkričio mėnesį. Ir taip pat kalbant apie banginius, banginių medžioklę, kaip žinote, mes manome, kad komercinė banginių medžioklė prieštarauja ES bendrijos teisiai ir ES jau ilgą laiką pasisako prieš bendri, banginių medžioklę ir tokią nuomonę reiškia ir tarptautinėje banginių medžioklės komisijoje. Kai, taip, tai tuo aspektu Islandijos įstatymai netitiktų es teisės aktus. Dėl indėlių garantijų uh, ap, ir apsaugos sistemų visi šie klausimai bus detaliau aptariami dėrybose. Kaip jau sakiau, įstatymų atitikties uh, patikra dar tik tai pirmosios etapuose. Ačiū. Gracias, il relatore. Ačiū. Ar pranešėjas norėtų ką nors pridurti? Išsakyti kažkokių minčių? Jei negalime baigti to klausimo svarstymą, ar pranešėjas nori pasisakyti? Taip labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už jų mintis, reakcijas. Pradėsiu nuo pasiūlymo dėl trečio kompromisinio pakeitimo. Man atrodo, kad kadangi dėrybos pradėtos, tai šį punktą jau galima išbraukti, kadangi būtent tas punktas buvo svarbus ankstesniam epizodui ten, kur yra pasakyta, pabrėžia, kad šis klausimas neturėtų būti kliūtis pradėti stojimo dėrybas su Islandija nes e, būtent e, ši nuostata jau yra pasenusi laiko prasme. Mes tą nuostatą buvome įterpę tam atveju, jeigu taryba nebūtų pasakiusi to, ką ji iš esmės ir pasakė praeitą savaitę, tai yra, ji jau pakvietė Islandiją pradėti stojimo dėrybas. Taigi aš e, siūlau šią trečią kompromisinio pakeitimo dalį tiesiog išbraukti. Dabar dėl banginių. Visų pirma, noriu pasveikinti tai, kad e, į, be, į, nors ilgą laiką užtruko, vis tik tai pavyko Agadyro konferenciją sušaukti. Ir aš manau, kad reikėtų palaukti Agadyro rezultatų, pažiūrėti, koks bus sprendimas priimtas į tą laiką dar iki Liepos mėnesio e, Liepo, e, plenarnės sesijos dar turėsime pakankamai laiko ir tuomet galėsime apsispręsti dėl to punkto, kuris galbūt bus labai svarbus, tačiau aš kol kas dar esu optimistas ir siūlyčiau šiek tiek palaukti. Sakyčiau, kad nereikėtų pranešimo. Uh, kol kas koreguoti, gal kadangi dar nežinome, kokios bus šios konferencijos išvados. Taip pat, poniai Boskur, noriu pasakyti, kad aš pritariu minčiai, jog reikia aiškiai sieti stojimo klausimą su sąlygų, kurios yra keliamos šiai šaliai e, pilnu įvykdymu. Ir dėl pono Talan e, pastabos, dėl 22 punkto, čia mintis buvo e, šešto punkto tekstą pakoreguoti, įterpti e, punktą dėl žmogaus teisų, paraginti um, šalį laikytis e, Europos tarybos konvencijos dėl etinių mažumų teisių ir taip pat konvencija dėl e, žmonių su negale teisių e, gynybo ir Prancūzija. Niderlandai dar to nepadarė. Aš nenorėčiau, kad būtų ta paskutinė frazės dalis įterpta dėl Prancūzijos ir Niderlandų, tačiau aš nenorėčiau keisti to, kas jau yra parašyta pas mane pranešime. Tačiau norėjau sureaguoti į tas pastabas, kurias išsakė kolegos ir panastanokas taip pat. Ir Dar kartą dėkuoju kolegoms už išsakytas pastabas. Eh, e Balsavimas įvyks rytoj iš ryto. Darau prielaidą, kad pranešės dar susitiks su kolegomis ir galutinai susitars dėl pakeitimų, kuriuos ką tik aptarėme. Baigiame ir šį darbo tvarkės punkto nagrinėjimą. Ir toliau pagal darbo tvarkę yra Europos satelitinių navigacijos programų tarpinė peržiūra, įgyventinimo įvertinimas, ateities iššūkiai ir finansavimo perspektyvos. Šią nuomonę parengė kolegė Kopa. Ji jau buvo svarstyta saugumo ir gynybos pakomitetyje ir pateikta dešimt pakeitimų šiai nuomoniai Du iš jų buvo atsiimti ir vietoje jų pranešėja pateikė du pakeitimus žodžių. Dabar ponia Kopa. Ačiū, mes prašome parengti, prašome parengti nuomonę dėl e, palidovinės navigacijos sistemos europinės, tai yra Galilėjo ITRI e, komitetas yra atsakingas komitetas ir noriu pasakyti, kad e, komitetas nusprendė pakoreguoti pranešimo tvirtinimo tvarkaraštį, atsižvelgiamas į tai, kad e, prane, komisijos pranešimas vėluoja. Uh, Taigi atidėta tai iki Liepos mėnesio. Čia mes kalbame apie Galilėjo sistemos e, įgyvendinimą ir atitinkamai poveikį mūsų tarptautiniams santykiams. Mes rytoj pagal tvarkaraštį tvirtinsime savo nuomonę, kadangi viskas yra parengta, sekretariatas pranešė, kad nėra jokių problemų. Taigi eina kalba apie Galilėjo sistemos indėlį, užtikrinant ES saugumą e, ir taip toliau. Ir tai, kad yra kitos e, palidovinės navigacijos sistemos, todėl yra būtina užtikrinti uh, palidovinių sistemų valdymo konvergenciją, kad būtų galima užtikrinti įvairių palidovinių sistemų sąveiką ir suderinamumą, kaip žinome, palidovinės sistemos yra labai svarbios, jų pritaikymo sritis yra labai plati ir todėl Europos parlamentas taip pat turi dalyvauti priimant sprendimus dėl tokių sistemų dėgymo. Galilėjo sistema yra civilinės paskirties sistema, kontrolė taip pat yra civilinė. Mm, aišku, kad tos paslaugos, kurio, kartais, kurios yra teikiamos viešajame sektorijoje, gali būti dvigubos paskirties. Taigi, labai svarbu reglamentuoti prieigos prie, e, prie šios sistemos sąlygas sėdė komitetas taip pat teiks savo nuomonę. Atitinkamai dėl šios sistemos panaudojimo kariniais tikslais, ypač kuomet tai yra nesankcionuotas panaudojimas. Taigi mes turėjome parengti nuomonę, mes turime pakeitimus atitinkamai šiai nuomoniai. Kalbam apie tai, kad sistema turi atitikti tarptautinės e, sąlygas, reikalavimus, jungtinių tautų hartiją ir ES teisės aktus dėl išorinės prieigos prie šios sistemos reglamentavimo. Iš techninio požiūrio taško kai eina kalba apie tai, kad ši sistema nebūtų naudojama e, raketų e, valdymui, tai atitinkamai sistema, e, sistemos yra atitinkami reikalavimai nustatyti ir mes taip pat turime išsakyti savo nuomonę dėl prieigos dėl PRS, prie PRS ir uh, Parlamentas turi prisidėti bendrai prie sistemos plėtojimo, kadangi ta kalba yra apie technologijų eksportą ir apie mm, įrangos pirkimą. Visa tai yra pateikta mm, sąraše, kuris yra protokole. Uh, mes kartojame savo nuomonėje, kad reikia geriau kodifikuoti erdvės valdymą, oro erdvės panaudojimą, kosminės erdvės e, naudojimą tik taikiems tikslams ir taip toliau, kosminės erdvės tirnėjimo. Taip pat kalbame apie tai, kad kosminė erdvė negali būti teršiama, kad negali būti išmetamos įvairios atliekos, kad būtų, turi būti valdomas šiukšlių kiekis. Uh, Noriu padėkoti visiems kolegoms, ypač kolegoms Gomeš ir Būti Kofer, nes buvo puikiai bendarbiaujama. Taip pat noriu padėkoti ir už du žodinius pakeitimus, dėl kurių mes puikiai suderinome pozicijas. Dėkuoju ponui Būti Kofer, kuris taip pat sutiko, kad mm, jo klausimas būtų aptariamas ir sėdė pakomitetyje, kad ir kad pirmas kom, pakeitimas būtų aptariamas kompetitingame komitete. Dėl kitų pakeitimų labai remiu tuos pakeitimus, kurie ne, nekeičia mūsų nuomonės dvasios ir kurie leidžia tiesiog patobulinti mūsų tekstą. Grazie, kolega Kopa. Ačiū, ponia Kopa. Kas? Pone Lozing. Ačiū pirmininkė. Kadangi aš dirbu saugumo ir gynybos pakomitetyje, aš savaime suprantama kalbėsiu apie karinius aspektus. Apie tai aš kalbėjau ir anksčiau. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Kopa už jos pastangas parengti subalansuotą pranešimą. Aš pastebėjau, kad ponia Kopa viena vertus kalba vien tik tais apie civilinį Galilėjo aspektą ir pasisako prieš karinius aspektus. Vis dėlto ponia Kopa pasisako už Galilėjo panaudojimą GSP kaip GPS aspektais. Uh, Kalbant apie karinius aspektus, jie turėtų būti suderinti su jungtinių tautų hartėmis. GUE NGL frakcija, mano frakcija pasisako prieš Galilėjo karinį panaudojimą, priklausomai kokiamis aplinkybėmis. Dar vienas aspektas galėjo panaudo, panaudojimas kritinės infrastruktūros apsaugai. Pane Kopas savo nuomonės pradžioje kalba apie Galilėjo civilinius aspektus, GPS ir taip toliau. Bet aš manau, kad Galilėjo turėtų būti geriau panaudojamas ir kritinės infrastruktūros apsaugai. Bet dėl to sustiprėtų Galilėjo kariniai aspektai ir mes dėl to tam negalime pritarti. Guoja NGL absoliučiai prieštarauja tam, kad Galilėjo būtų panaudota, galėtų būti panaudotas kariniais aspektais. Toliau dėl aštunto pakeitimo. Aš ilgai apie jį galvojau ir nelabai suprantu to pakeitimo esmę. Galbūt galėtumėte tą aštuntą pakeitimą pakomentuoti. Man atrodo, kad iš esmės ankstesnis tekstas to aštunto pakeitimo dėka nelabai kas pasikeistų. Galbūt aš tiesiog nesuprantu to pakeitimo esmės. Ir čia aš norėčiau pateikti tokį klausimą. Kodėl jūs minite vietoj sukarinimo taikius tikslus? tekste, vokiškame, vokiškame tekste kalbama ir apie civilinius tikslus, tačiau angliškame tekste aštuntas pakeitimas yra minimas žodis taikus tikslai. Tekstą reikėtų suvienodinti, nes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 Aš irgi e, noriu sutelkti dėmesį į tai, ką ponė Liozing pasakė. Būtent jeigu norime tiksliai ir teisingai išreikšti mintis, Jeigu tikrai galvojame apie Galilėjo panaudojimą kariniais tikslais, kaip tai yra paminėta kai kuriuose pakeitimuose, tai aš manau, kad mes turime iš esmės pakeisti Galilėjo pobūdį ir tuomet Galilėjo būtų kariniams tikslams tarnaujantį sistemą, kuri turėtų taip pat galimybę ir pritaikyti ją civiliniais tikslais, o ne priešingai. Tai tuomet reikėtų aiškiai ir pasakyti, O ne taip, kad sakome, kad tai yra ne karinė sistema, kuri gali būti panaudojama kariniais tikslais. Tuomet mes aiškiai žinotumėm, kad tai yra karinė, karinė sistema ir pozicija būtų aiškesnė. Antras dalykas, kas man padarė didelį įspūdį, kad štai paminėsiu ketvirtą pakeitimą. Čia kalbama apie Galilėjo panaudojimą kariniais tikslais. Kalbama apie jungtinių tautų hartiją ir ES e, sutartį. Tarsi tokiu būdu būtų bandoma kažkaip tai apriboti galimybės netinkamai kariniais tikslais panaudoti šią sistemą. Uh, Tačiau aišku, kad būtent visų pirma reikia kalbėti apie tarptautinę teisę ir jungtinių tautų hartiją. Jeigu bus kalbama apie šios sistemos panaudojimą kariniais tikslais, pavyzdžiui, um, jūrų, uh, laivynos rytį uh, ar panašiai, tai aišku visų pirma, kad reikia kalbėti apie tarptautinę teisę ir jungtinių tautų hartijas. Uh, Jeigu eina kalba apie karinį bendarbiavimą, kur dalyvauja ir ES valstybės, tai čia, jeigu Galilėjo bus naudojamas kariniais tikslais, tai čia aišku, kad uh, bus žengta į tokią karinio bendradarbiavimo sritį, kuri ES lygminių nėra pakankamai reglamentuota ir nėra dar pakankamai numatyta tokių galimybių. Aš manau, kad čia kalbėtumėm apie visiškai netinkamą galilėjo panaudojimą kariniais tikslais. Ponas Nenski. Э, Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, aš taip pat Noriu pasveikinti ponę Kopą, kuri parengė puikią nuomonę, kurią mes e, remiame. E, tarp dešimt ties rašytinių pakeitimų ir du, dviejų žodinių pakeitimų mes remiame e, svarbiausius elementus, tik tai reikia pasakyti, kad ketvirtame pakeitime kalbama apie esminį dalyką, kad, yra, kad realėjo yra civilinė sistema, kuri turi būti valdoma civilinio sektoriaus. ABP vis tik tai galvoja, kad gali būti Galilėjo naudojama karys tikslais, kuomet tai yra atitinkamai reglamentuojama. Todėl mes ir siūlome du pakeitimus. Pirmajame pakeitime yra pasakyta, kad būtent tos sistemos, kuri yra civilinė sistema, panaudojimas kariniais tikslais nėra atmestina galimybė. Ir antras dalykas dėl privalomos, pri, privalomos leidimo sistemos kad Europos parlamento suteikimas yra privaloma sąlyga tam, kad būtų galima leisti Galilėjo E, panaudoti e, kariniais tikslais e, atitinkamai pagal ES saugumo gynybos politiką. EPP remia taip pat ir penktą pakeitimą, kurį pateikė ponas Galerį dėl septinto punkto, kad Galilėjo sistema taip pat gal turėtų būti galimybė Galilėjo panaudoti um, BSP politikos rytyje. Galilėjo vis tik tai turi būti valdoma komisijos gynybos politikos ir kosmoso erdvės agentūros, dirb, kurios turi dirbti kartu. Toliau dėl, ponas Danžankur pakeitė 10 pakeitimą 8 punktui, kad būtent ši sistema yra kuriama taikiais civiliniais tikslais ir kad ji neturi prisidėti prie kosmoso erdvės apginklavimo ar sukarinimo. Mes remiame šį pakeitimą, mes taip pat siekiame, kad būtų teikiama geresnė informacija apie kosminės erdvės situaciją, kad būtų galima taip pat šią sistemą panaudoti ir uh, uh, E, svarbiausios kritinės infrastruktūros apsaugai, bet aišku, kad čia turi būti užtikrintas bendradarbiavimas su kosmoso ir erdvės agentūra ir um, gynybos agentūra. Ponas, ponia Danžon, jūs norite pasakyti? Taip, dėl to, kas buvo pasakyta, visų pirma, e, kai naudojame formuluotės, turime būti labai atsargus. Galilėjo panaudojimas uh, Um, Europos saugumo gynybos politikos tikslais, tai nėra šios sistemos panaudojimas kariniais tikslais, tai nėra sukarinimas tos sistemos, juk um, kai eina kalba apie VSP, didžioji dalis um, e, operacijų yra civilinio pobūdžio ir toms operacijoms yra tikrai būtina um, atitinkama pagalba ir čia mes naudojame tik tai amerikiečių GPS kol kas. Um, Taigi aš manau, kad būtent ES veiksmų patikimumui įvaizdžių užtikrinti reikalinga galimybė panaudoti Galilėjo sistemą, o ne vien tik tai amerikiečių GPS. Aš manau, kad čia semantika yra labai svarbi. Toliau dėl aštunto pakeitimo. Aš turiu pasakyti, kad ne visiškai su, išvelgiau tą lingvistinį skirtim, skirtumą, gal nepaučiau tos, tos subtilybės lingvistinės dėl uh, to, kad e, ši sistema turi būti taikoma taikiais tikslais, tai man atrodo tiesiog labai aiškus pakartojimas e, dėl to, kad būtent kalbame apie pacifistinius tikslus. Bene, a questo punto. Toliau, ponė Gomeš, jūs norėjote sureaguoti į pastebėjimą. Norėčiau, kad kolegos pati tarpusavėje diskutuoti. Pirmininkė, noriu prisijungti prie kitų, kurie sveikina kolegę Kopą puikiai padirbėjus. Noriu ypač pasidžiaugti tuo, kad ji e, priėmė mano teiktą pakeitimą. Ir aš buvau viena iš tų, kurie akcentavo jog reiktų pripažinti, kad Galilėjo gali būti panaudota kariniams tikslams. Manau, kad tai yra svarbu ir aš sutinku su poniu Danžan, jog tai visiškai nereiškia, kad mes kažką militarizuojame. E, šiuo metu Europos saugumo ir gynybos politikos iniciatyvos yra vykdomos e, susietai su BUSP ir tai yra E, jos yra skirtos civiliniams tikslams, kartais apima karinius elementus. Tačiau viskas vyksta laikantis jungtinių tautų hartijos. Aš neįsivaizduoju, kokios operacijos pagal e, šią politiką galėtų netitikti tarptautinės teisės. Ir manau, kad ponia Kopa tai akcentuoja ir pono Butikofe pakeitimas pabrėžia, kad parlamento pritarimas yra būtinas, norint galerėjo panduoti kariniams tikslams. Manau, kad tai yra išmintingas pasiūlymas, tačiau neturėtumėme būti visiški kvailiai ir apsimesti, kad karinis panaudojimas nenumatomas. Norėčiau priminti, kad Galileo, kuomet ji buvo pradėta kurti, tas karinis potencialas ir jo panaudojimas buvo kažkiek slepiamas, kad būtų išvengta konfliktinių santykių su jungtinėmis valstijomis, bent jau tuo metu. Praeisiais metais, man atrodo, parlamentas suvaidino svarbu vaidmenį e, suieškant Galilėjo finansavimą ir mes akcentavome, kad e, tiems tikslams taip pat bus panaudota programa. Neturime to kažkaip vengti ir ieškojame bendryjės fonduose lėšų tai programai. Taigi noriu atsakyti ponui Danžanui, jeigu mes esame naivus ir bandome atsisakyti, neleisti Galilėjo programos panaudoti kariniams tikslams, tuomet mes sakoma savo kariškiams, kad jiems teks e, e, pasinaudoti amerikiečių E, pasaulinės navigacijos, palidovinės e, navigacijos sistema. Na, mes negalime rizikuoti savo saugumu ir pasaulio saugumu vidurčių. Kolega Lozing, su. Pone Lozing, dėl ko jūs norite pasisakyti? Ačiū, aš pastebėjau kad mūsų nuomonės dažnai skiriasi. Tačiau aš niekada nebejojau savo sveikų protų. Jeigu yra sakoma, kad reikėtų plėsti pajėgumus, kurie galėtų būti panaudojami ir karinė prasme, tai nereiškia, kad nevyksta sukarinimas Man atrodo, mes neturėtumėm kvailinti savo piliečių, turėtumėm aiškiai pasakyti, ko mes siekiam ir naudoti atitinkamus žodžius. Tuomet mūsų piliečiai galėtų nuspręsti, ar ir jie tam pritarė ar ne. Aš norėčiau primiktinai paprašyti iškių formuluočių. Ponas Danžon, jūs savo pakeitime nenaudojote žodžio civilinis, kurį dabar paminėjote. Daugelis ES piliečių mano, kad galima sukurti taiką naudojant ginklus. Aš manau, kad vis dėlto žodis taikus ir civilinis tikrai labai skiriasi. Aš suprantu jūsų nuomonę, bet aš jūs raginčiau elgtis garbingai. Ačiū. Allora, per concludere, la Commissione europea con il signor Flamand. Pereidamas prie apibendrinimų, noriu suteikti žodį komisijos atstovui. Po to pas, ponia Kopa apibendrins diskusijas. Euh, Mes euh, esame patenkinti dabartiniu tekstu, tik tai dėl antro pakeitimo, kuris skirtas ketvirtam punktui, noriu tarti keletą žodžių. Čia pasakyta, kad galėjo sistema yra civilinė sistema valdoma civilių ir kai eina kalba apie ES pajėgumus vykdyti civilinės operacijas, aišku, ir karinės, bet civilinės operacijas. Me, um, Um, bus ir BSGP uh, srityse. Čia nėra problemų dėl to. Būtent, uh, kai na kalba apie BSGP, uh, čia gal tinkamesnė priemonė būtų um, bendros bendrėjai veiksmai čia iš valstybės narės galėtų priimti sprendimus ir tokiu būdu ieškot galimybės eityje. Mes galvojame, kad komisija greitai paskelbs savo pasiūlymą priimti sprendimą Europos parlamento ir tarybos dėl prieigos prie šios palidovinės sistemos sąlygų, reglamentavimo ir būtent bus apibriešta ir bendrijos politika šio klausimu. Ir aš manau, kad galime daryti išvadą, kad ketvirto punkto pirminis tekstas būtų tinkamesnis ir gal būtų geriau sugrįžti prie originalaus teksto būtent šio punkto. Ačiū, pirmininkė. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ε... Ačiū. Dėkojame visiems už komentarus. Aišku, kad gūje kolegų požiūris yra visiškai kitoks nei mūsų. Galilėjo tikslas Galilėjo panaudojimas turi užtikrinti ES nepriklausomumą Ir aišku, reikia įtvirtinti civilinį šios sistemos panaudojimą, tačiau taip pat palikti ir galimybės šią sistemą panaudoti ES tikslams. Taip pat ir, pavyzdžiui, tokiuose operacijos kaip Atalanta, kodėl ten reikėtų remtis vien tik tai amerikiečių GPS sistema. Aš manau, kad niekas šioje salėje nėra tiek naivus, kad galvotų, kad tai yra tinkama. Ir tie, kurie o, galvoja, kad Galilėjo negalima panaudoti įgyvenant bendrijos saugumo ir gynybos politiką. Argi yra tokių, kurie galvoja, kad galima remtis tik tai amerikiečių GPS sistema, kuri kartais net neveikia normaliai. Taigi, man atrodo, kad reikia aiškiai mūsų poziciją išlaikyti. Dabar dėl penkto pono Galerio pakeitimo. Aš iš pradžių galvojau, kad galėčiau galbūt paremti šį um, pakeitimą, bet paskui uh, po diskusijų uh, su kitais kolegomis. Uh, supratau, kad uh, tos diskusijos uh, duos rezultatą tik tuo met, kai visi kriterijai bus įvertinti, taigi aš manau, kad reikia dar um, padiskutuoti dėl Galilėjo panaudojimo kariniais tikslais. Penktas pakeitimas tikrai netitinka mūsų e, nuomonės dvasios ir aš negalėsiu jo remti. E Balsavimas šio klausimu vyks rytoj. Ir pranešėja iki to laiko susitieks su kolegomis ir aptars e, galimybės parengti visiems primtiną tekstą. Toliau pagal darbo atvarkę yra partnerystės sutarties su Turkmenistanu sudarimas. Noriu Jums priminti, kad 2009-aisiais ES pasirašė laikinąją prekybos sutartį su Turkmenija, su Turkmenistanu. Ir ta sutartis apėmė prekybinius mainus su Turkmenistanu mums, kėlė, mums nerima kėlė Turkmenistano e, prasta politika žmogaus teisų klausimų ir žmogus teisų užtikrinime. Šiandien kalbame apie sutartį, kurioje yra ir esminės politinės nuostatos. Ir čia norėčiau Jums pasakyti, kad taryba norėtų tą sutartį sudaryti su Turkmėsinu kiek įmanoma greičiau. Iki šiol santykiai tarp ES ir Centrinės Azijos valstybių buvo grindžiamos na, tokiomis sampratomis apie buvusių sovietinį regioną. Norėčiau sutikti žodį e, mūsų pranešėjai poniai Nikolai. O konkluzija. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs tinkam, patikėte tinkamas išvadas, kuriams aš galiu pritarti. Ir aš galiu pritarti Jūsų išvadoms, būtent todėl, kad esu kuo puikiausiai susipažinusi su situacija. Šiandien mes turėtumėm pirmą kartą aptarti situaciją Turkmenistane. Mane tikrai labai domintų, ką Jūs apie tai manote. Prieš dvi savaitės turėjau galimybę aplankyti šią šalį darbiniais tikslais ir būdama Turkmenistane aš susikur, pati susidariau bendros situacijos vaizdą. Turiu prisipažinti, kad prieš vykdama į Turkmenistaną aš buvau susidariusi apie ją neteisingą vaizdą, būtent dėl to, kad man trūko informacijos. Turkmenistane situacija yra sudėtinga dėl žmogaus teisų situacijos. Čia galėčiau paminėti Niezov atvejį. Bet Turkmenistanas siekia modernizuotis, bent jau pagal Azijos standartus, nes, kaip žinia, Azija yra visiškai kitokia kultūra. Aš Habade, aš buvau susitikusi su mūsų ambasadoriumi, jungtinių tautų misijų vadovu, jungtinių tautų kitų specialiuoju įgaliotiniu OECD atstovu, taip pat ir su kitais aukštais pareigūnais iš Turkmenistano. Buvau susitikusi su vyriausybės, parlamento atstovais ir jie visi tikrai buvo labai suinteresuoti glaudžiai bendradarbiauti su ES. Taip pat aš daug dėmesio skyriau žmogaus teisų klausimams. Jokia tarptautinė organizacija per pastaruosius dviejus metus nepastebėjo labai grubių žmogaus teisų pažeidimo atvejų šioje šalyje. Man susidarė toks vaizdas, kad žmogaus teisės Turkmenistane vis dar pažeidžiamos. Pavyzdžiui, ir tai yra dažnai dėl to, kad žmonės dirbantis teismų ir policijos sistemose nėra tinkamai išsilavinę. Yra pastebimi korupcijos atvejai, yra pastebimi žmogaus teisų pažeidimo atvejai, tačiau tai nėra labai grubus pažeidimų atvejai, kai yra pažeidžiamos esminės žmogaus teisės, kaip kad, pažiūrėjau, buvo padaryta Nezov atveju. Man atrodo, kad yra didžiulis skirtumas lyginant situaciją, kokia jį buvo Turkmenistane praeitįje. Turkmenistanas kuo pakiausiai suvokia, kad vienintelis e, jam tinkamas kelias yra paisyti tarptautinių žmogaus teisų standartų. Tai yra būtina, jeigu šalis siekia e, demokratijos. Turkmenistanas yra pasirašęs ir susitarimus su jungtinėmis tautomis. Tie susitarimai yra skirti kovai su moterų diskriminacija. Turkmenistane yra įgyvendinami kai kurie projektai. Pavyzdžiui, vienas projektas yra įgyvendinamas Aš Ašhabade ir jį finansuoja Europą. Uh, Labai svarbu, kad ir Turkmenistano institucijos būtų pasirengusios bendradarbiauti, pavyzdžiui, su žmogaus teisų gynimo organizacijomis. Mes galėtumėm keistis turimą patirtimis su Turkmenistane, Turkmenistanu. Turkmenistanu Turkmenistane yra įsikūrusios Vokietijos, Junktinės karalystės įmonės, kurios prisideda prie teisės aktų reformos. Turkmenistanas yra prezidentinė demokratija. Prezidentas turi pakankamai daug galių, ypač Azijos regione. Visiškai neseniai Turkmenistane buvo įkurta antroji partija, Žemės ūkio partija ir aš tikiuosi, kad atsiras ir daugiau partijų šioje šalyje. Dėl ekonominės situacijos turiu pastebėti, kad mes nuolat kalbame apie globalę krizę, apie išteklius, uh, Taip pat dažnai kalbama ir apie socialinius susitarimus tarp politinės vadovybės ir piliečių. Ta pati galėčiau pasakyti ir kalbėdama apie Turkmenistaną. Turkmenistane taip pat vyksta tokia pat diskusija, bandoma vadovautis mūsų standartais. Šis požiūris, demokratinė filosofija, kur yra skatinama Turkmenistane, reiškia, kad yra sudaromi ir tam tikri socialiniai susitarimai. Tai reiškia, kad Turkmenistanas vyriausybė leidžia žmonėms nemokamai naudotis elektrą, vandeniu. Tie asmenys, kurie turi automobilį, nemokamai gauna tam tikrą kiekį benzino, pavyzdžiui, 100 litrų mėnesį. Tai yra tam tikri vadinamieji socialiniai susitarimai. Kokios yra vidutinės gyventojų pajamos Turkmenistane? Tai sudaro maždaug 25-30 dolerių per mėnesį. E, Turkmenistane likščiau buvo vienas vienintelis televizijos kanalas, dabar jų atsiranda daugiau. E, Vyriausybė visiškai kontroliuoja spaudą Turkmenistane. Nėra jokių privačių spaudos leidinių. BBC įgyvendina šioje šalyje projektą, kuriuo siekiama demokratizuoti spaudą noriu paminėti dar vieną aspektą susijusius su žmogiškais ištekliais. Turkmenistane yra labai nedaug universitetų, o tie, kurie yra, orientuojasi į sovietinę sistemą. Jie nelabai bendradarbiauja su europiniais universitetais, bet mes pastebėjome, kad egzistuoja susidomėjimas sudaryti susitarimus tarp universitetų, tam, kad būtų galima geriau mokyti studentus. mes turėtumėm siekti bendradarbiavimo su Turkmenistanu ne vien tik dėl energi, energetinių sumetimų. Mes turėtumėm skatinti demokratijos plėtrą šioje šalyje. Ir aš manau, kad mes tikrai rasime tokias formuluotės pranešimui, kuriams galėsime visi pritarti. Tema yra tikrai labai plati ir aš esu tikra, kad jūs turite daug klausimų. Zin, e... Ačiū už patiktą apibendrinimą. Turiu ilgą norinčiųjų pasisakyti sąrašą. Noriu visiems priminti, jog tai yra pirminės diskusijos, kad dar neturime jokio dokumento ir kad e, vyks diskusijos remiantis rašytiniu pranešimu ir tuomet taip pat galėsime išsakyti savo mintis. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad mūsų laukia dar vienas įdomus darbo tvarkės punktas Tai yra delegacijos, kuri lankėsi vidurio rytuose pateikta ataskaita. Taigi yra sąrašas ir norėčiau paprašyti tų, kurie pasisakys, nekalbėti ilgiau nei minutę. Nes kitaip mes nebeturėsime vertimo. Ponas, ponė Nilsen, paskui pona, pona Lozing. Excusez-moi. Aš esu taip pat ir žmogaus teisų pakomitečio narė ir aš neturėjau galimybės susitikti su vyriausybės atstovais, bet bendravau su regiono nevyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Ir ponia Nikolai, aš visiškai nepalaikau jūsų pasiūlymų ir jūsų minčių dėl žmogaus teisų padėties. Visiškai. Jūs sakote, kad tas režimas uh, yra beveik Azijos tradicijų modelis, kalbate apie filosofiją, bet taip nėra. Ne, tai netragiška, man atrodo komiška. Kalbant apie žmogaus teisės, laisvės, padėtis tuo požiūriu yra katastrofiška. Manau, kad, e, na, turiu tik vieną minutę, bet noriu grįžti prie šių klausimų. Aš visiškai nepritariu jūsų išsakytoms mintims ir dėja padėti susijusiu su žmogaus teisėmis Turkmenistane iš esmės reiškia, kad tai yra vienas labiausiai represyvių viškiausiai nusiteikusių režimų pasaulyje, nežiūrint kažkokių tai menkų ženklų, e, progreso ženklų. Situacija yra tikrai per daug sudėtinga ir, na, siekdami sudaryti sutartį keisti. Mes negalime apsimesti vis dėlto, kad tai yra, kad žmogus padėtis, teisų padėtis yra tinkama dėl to, kad bandoma e, nutiesti kelią Nabuko sutarčiai. E, pane Liozink, ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl mano pavardės ją ištarėte teisingai, tačiau mane pavadinote ponu. Taip pat visas kitas kolegės jūs kreipiatės e, kaip į ponus, kaip į vyrus vis dėlto aš jūs prašyčiau, jeigu kreipiatės į kolegę moterį, tai ją, jos nevadinkite ponu. Aš norėčiau pritarti kolegijai Nilsen. Aš taip pat neturiu informacijos, kad Turkmenistane būtų pagerėjusi žmogaus teisų gynimo situacija. Korupcija vis dar klesti, Taip pat norėčiau priminti, kad buvo aiškiai pasakyta, jog nėra spaudos laisvės. Kai kalbėjome apie Venezuelą, tai irgi buvo paminėta, kad ten nėra spaudos laisvė ir dėl to Venezuela buvo tarsi pasmerkta kaip pati blogiausia pasaulio šalis, bet Turkmenistane taip pat nėra spaudos laisvės. Dėl susitarimo su Turkmenistanu, kam turėtų naudos tas Turkmenistanas. Pažvelkime į žemėlapį. Kas turėtų naudos iš tokio susitarimo? Buvo daug kalbėta apie dujų tiekimą. Kiek žinau, per artimiausius 10-15 metų nebus tiesiami jokie svarbus dujotiekiai link ES - Kinija, Rusija ir Iranas sudarė atitinkamus sustarimus su Turkmenistanu. Taigi galbūt mūsų sustarimas taip pat turi tam tikrų geostrateginių aspektų. Pažvelkime į žemėlapį. Turkmenistanas ribojasi su vairiomis konfliktinėmis šalimis ir šalimis, kur yra kuriuose yra daug konfliktų. Aš norėčiau pasitėrauti, ar sudarant susitarimą su Turkmenistanu bus sudaryti ir redmisijos susitarimai dėl pabėgėlių gražinimo. Ačiū. Non io usa eh, eh, mm, impropria discussione, ma io l'avevo interpellata come onorevole Lösing e il funzionario. Nenoriu įsileisti į tikrai senas diskusijas. Aš, aš pasakiau gerbiama, o ne ponas lozang. Ir itališkai, kai naudojate tokį kreipinį, neaišku, tai gali būti ir vyras, ir moteris. Nebūtinai jūs pavadinau vyrų. Ponas Sivieč. E. Ačiū. Italian is poor enough, so I, I continue in Polish. Tuomet tęsiu lenkiškai, sako kalbėtojas. Jestem zdziwiony, że przewodniczący apeluje do tego, abyśmy mówili krótko i zwięźle, dlatego że... Pirmininkė, mane stebina, kad jūs raginate mus pasisakyti trumpai. Visų pirma, tas to klausimo nagrinėjimas turėjo prasidėti prieš 20 minučių ir aš laukiu, kol mes imsime diskutuoti. Aš labai kantriai čia sėdėjau. Kalbėtojams ankstesniuose debatuose nebuvo jokių apribojimų, todėl kaip šešėlinės pranešėjas iš socialistų norėčiau tai akcentuoti ir aš atsiprašau, bet aš per vieną minutę visko nesuspėsiu pasakyti. Šiandien kalbame apie daug platesnį klausimą nei vienos valstybės aptarimas Turkmenistano klausimą. Aš peržvelgiau e, visus dokumentus bei politinius dokumentus šios šalies atžvilgių parengtus pastaraisiais metais ir visur kalbama minima ES politika Centrinės Azijos atžvilgių. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį visų pirma į šį dalyką. Negalima, neįmanoma kalbėti vienu balsu kur, kur mes, mes kalbame apie valstybę, kurioje neseniai žuvo 214 žmonių, kalbu arba apie Turkmenistaną, arba apie Kirgistaną. Nesulaukėme jokių oficialių pranešimų nei iš komisijos, nei iš kitų valstybių. Ir mano pirmasis raginimas būtų, kai grįžti, visų pirma, norėčiau paraginti grįžti prie šio klausimo, kai bus parengtas dokumentas raštu ir reikėtų išklausyti e, visapusiško padėties Turkmenistane įvertinimo, kurį turėtų pristatyti komisija bei atitinkamos kitos institucijos. Šioje pasaulio dalyje vyksta esminiai pokyčiai ir mes šio komiteto nariai tikriausiai žinome iš savo patirties, kad turime palaikyti visas pozityves tendencijas ten. Uh, kad šalies politiniai lyderiai pakeistų situaciją e, šalyje. Tai mes kalbame apie posovietinę Azijos šalį, kuri išgyvena esminius pokyčius. Taigi bandat viską vertinti dvinarė, pagal dvinarę dviejų dėmenų sistemą, na, mes nieko neišsiaiškinsime. O kalbant apie sutartį, kurią svarstome, uh, turėtumėme išsiaiškinti, kokiuose sritise ES galėtų prisidėti, suteikti pagalbą tai šaliai, kad paskatintų pozityvius pokyčius joje. Ir todėl aš manau, jog jei dabartinė valdžia kalba apie e, pluralizmo galimybę, būtų geriausiai apie politinį pluralizmą iš vis būtų nekalbama jeigu jie nori pasirašyti ES konvenciją, tai, tai tikrai geriau nei nieko. Aiškiai turėtume apibriežti sritį, išsiaiškinti sritį, kurioje mūsų pagalba būtų prasminga ir padėtų pat, pasiekti pokyčių. Geriausia būtų turėti dokumentą raštu, kurio pagrindu komitetas ir galėtų diskutuoti, o nelaukti dar pusę metų ir kad galėtume šio dokumento svarstymą išbaigti kiek įmanoma greičiau. Dziękuję. Ponas Šimanskis. Centralna, pięć republikacji centralnej. Ačiū. Penkios Vidurio Azijos Respublikos nėra geriausi žmogaus teisų apsaugos pavyzdžiai ir čia nieko nauja. Jeigu norime E, iškelti joms labai griežtas, aiškias sąlygas, kaip, kaip, kaip šalims norinčiams stoti į es, tai mes tiesiog galime to net nepradėti daryti ir atsisakyti savo politinio dalyvavimo Vidurio Azijos šalise, nes nei viena iš tų šalių nesugebės tų sąlygų įgyvendinti artimiausioje ateityje. Ši erdvė labai svarbi ES ir mums, e, mūsų tarptautinio dalyvavimo kontekste. Uh, šiam regionui Rusija daro didžiulį spaudimą ir todėl mes neturime daug laiko, reikia plėtoti ekonominius ir politinius santykius. Ta galimybė galime išnaudoti tik labai ribotą laiką, jeigu mes išvaistysime laiką svarstydami, kaip, kokia yra pluralizmo padėtis, politinių partijų padėtis, tik mes, ne, ne, mes tikrai prarasime laiką reikia tiesiog plėtoti politinius, socialinius ir ekonominius santykius su Vidurio Azijos šalimis. Padėkite mums pa, paskleisti bent dalį savo vertybių. Manau, kad laisvos prekybos plėtojimas su ta pasaulio dalimi labai svarbus ir žmogaus teisų e, klausimams ir įstatymo viršenybei Ir todėl aš džiaugiuosi, sveikinu pranešėjus e, pristatymą, nes mums reikia realistinio požiūrio čia. Pone Gomes, prašau. You, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, mums visų pirma reikia pranešimo teksto, tuomet galėsime dirbti jo pagrindu. Dabar galiu tik pasakyti, kad aš visiškai nepritariu kolegės Nikolai pateikto labai pozityvaus vertinimo. Bet galbūt, jei būti, būčiau apsilankiusi ten, mano nuomonė būtų kitokia, tačiau gerai informuoti šaltiniai mums sako, jog nežiūrint į energetinių klausimų svarbą, vis dėlto negalime užsimerkti mm, prieš tai, kas vyksta žmogaus teisų srityje, kalbu apie padėtį Turkmenistane. Aš taip pat nepritariu nuomoniai, kad vienpartinė sistema atitinka gerasias Azijos tradicijas. Išsakyčiau, tai atitinka blogasias europietiškas tradicijas, prisiminkime mano valstybę, kurioje ilgą laiką gyvavo Salazaro diktatūra arba Ispanija su Franko diktatūra arba Europa Sovietų sąjungos laikais. Na, aš, aš neįsivaizduoju, kad galime kalbėti apie geras Azijos, uh, gerasias senasias Azijos tradicijas, tuo pat turint omeny Indiją kurioje, ar Indonezija, kurioje bandoma užtikrinti demokratiją. Ačiū, ponia Gomeš. Dabar suteikiu žodį poniai Nikolai e, padaryti apibendrinimus. Totalitarizmo apbantui pe toată lumea. Ačiū, aš norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė pane Gomeš. Totalitarizmas, su totalitarizmu reikėtų kovoti visur. Aš tikrai nesakiau, kad taip yra dėl to, kad yra tik viena partija šalyje. Šalis turėjo įvairių politinių galimybių. Afganistanas. Turkmenistanas šioje srityje yra labai svarbus siekiant palaikyti taikius santykius su Afganistanu. Turkmenistanas turi dujotekį su Afganistanu. Na, yra tiekiamas dujos nemokamai. Tai padeda užtikrinti stabilumą. Aš manyčiau, kad vis dėlto nereikėtų pasauliam piešti vien tik tais baltas spalva arba juodas spalva. Čia aš norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta apie žmogaus teisų pažeidimus. Yra gerai informuotų šaltinių, kurie pateikė informacijos apie du kalinius. Ir aš manau, kad vis dėlto mes dažnai gauname neteisingos informacijos. Uh, Gavę kažkokią informaciją, mes turime ją patikrinti. Vienos informacijos mes gauname iš ambasadų, kitos iš kitokių šaltinių, bet mes turime ją tikrinti. Mes turime būti realistai. Jeigu mes visą laiką kreipsime dėmesį tik į neigiamus aspektus, o neigiamų aspektų visą laiką galima rasti, visą laiką yra ką pakritikuoti, tai tada reikėtų E, kelti tokį klausimą, ar mes netampama, netampame sąjungininkais tų, kurie taip pat pažydinė žmogaus teisės. Labai ačiū. Eitkime prie paskutinio darbo atvarkės klausimo. Tai yra bendros užsienio reikalų komiteto, vystimosi komiteto ir biudžeto komiteto vizitas į artimuosius rytus. Prašom, vizito ataskaita. Dėkoju. Kaip žinia, jūs žinote, kad ši delegacija susidūrė su tam tikrais sunkumais, kilo problemų dėl delegacijos sudėties, darbo tvarkės, buvo nemažai ginčių, dabar galbūt bandykime jų išvengti. Turiu pasakyti, kad delegacija dažnai laikėsi būtent mūsų komiteto pozicijos. Aš tikrai gerbiu visų nuomonės. Vis dėlto manau, kad kalbant apie šią delegaciją, kuri vyko į artimuosius e, rytus ir Izraelį, diskusija apie šią delegaciją turėtų vykti dalyvaujant pirmininkui Albertinė. Aš tikrai norėčiau, kad diskusija kaip nors įvyktų ramiai. Intervenire l'onorevole. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ponas Vigenin. Jums buvo patiktas klausimas, ar norėtumėte atsakyti? Point. Prieigla, kolega Vigenin. Pone Vigeninai. Uh, Norėčiau pratesti pono Panseri žodžius. Mes turime tik 10 minučių iki posėdžio pabaigos. Manau, kad šis vizitas buvo gana svarbus ir po vizito buvo svarbių įvykių, kuriuos reikia aptarti ir išsiaiškinti, kokia yra parlamento pozicija po šio vizito, kokias išvadas galime padaryti. Ir aš siūlyčiau atidėti šio klausimo svarstymą galbūt šiandien, šiandienai, popietiniam posėdžiui arba rytojai. Anche lei, onorevole Weigel, sullo stesso punto. Prego. Pone Vaigal, tą pačią temą. Norėčiau pritarti šiam pasiūlymui. Iš tikrųjų būtų gaila neišnaudoti šios galimybės ir na, pasitelkus šią ataskaitą galima būtų išsamei padiskutuoti, aptarti įvykius, kurie įvyko prieš vizitą jo metu ir po delegacijos apsilankimo vidurio rytuose. Ačiū. Sempre sullo stesso argomento? Ta pačia tema? Prašau. Euh, Tik noriu pritarti išsakytoms mintims. Aš buvau to delegacijoje, kuri vyko į Gazą ir būtent aš irgi norėčiau, kad kalbėtumėm vėliau, nes to jau svertėjų paslaugų nebeturėsime ir mm, aš manau, kad turi būti užsienio reikalų komiteto vadovai visi čia. Sempre sullo stesso argomento? Prego. Ta pačia tema, prašau. Ne, tik norėjau pritarti, kad aišku, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, reikia, kad būtų pirmininkas, kad su juo būtų galima aptarti visą tai, kas vyko, kad jis išsakytų savo poziciją. Kitas dalykas dėl praktinių dalykų, ar tai bus atidėta rytojus rytoje, geriau, kad tai būtų arba ryto pradžia, arba vidurys posėdžio, o ne pabaiga, kad tikrai turėtume normaliai pakankamai laiko diskusijoms. Nessun altro intervento su questo punto? Daugiau niekas nenorės pasakyti šią temą. Tuomet. Norėčiau pasakyti štai ką. Nėra galimybės šią ataskaitą svarstyti dabar, nebent Liepos mėnesį arba per ypatingą į posėdį, nes darbo tvarkė jau labai tempta, viskas patvirtinta. Taigi tai yra techninis klausimas, kurį išspręsime komitete. O kalbant apie pono Albertinį dalyvavimą, tai svarstant tokios svarbios misijos ataskaitą juk vadovauti diskusijoms gali bet kas, kas pirmininkauja, nes ataskaitą teikia kolegos ir e, galima išsamei viską aptarti. Institucinių požiūrių nėra svarbu, koks asmuo fiziškai pirmininkauja posėdžiui, kuomet e, yra pat pristatoma šią ataskaitą. Ar tai būtų ponas Albertinė, ar aš, ar bet kuris kitas vicepirmininkas, tai neturėtų būti aktualu tai neturėtų būti susijęs su ataskaita ir e, joje aptariamais įvykiais. Ataskaita yra teikiama e, komiteto nariams, o ne komiteto pirmininkui. Ir aš atmesčiau ponio Panserį suformuluotą mintį. Tačiau dar išlieka Štai joks klausimas, mes neturėsime kitos galimybės, o tik Liepos mėnesį arba ypatingajame posėdėje apsvarstyti atskirai šią ataskaitą, tačiau dėl to turėsime susitarti, dėl atskiro papildomo posėdžio turėsime tarti su administracija. Graisdufler, ačiū pirmininkė, aš taip pat esu tos delegacijos narys. Turiu pasakyti štai ką. Mes rengiame posėdžius pačiais įvairiausiais klausimais. Kalbame apie gazos ruožą. Tarkim, net ir Vokietijos ministras negalėjo nuvykti gazos ruožą delegacija, kuri buvo nusiusta artimuosius rytus, buvo tikrai labai aukšto lygio ir reikėtų ramiai aptarti tą vizitą. Kolega Albertini taip pat yra komiteto narys. Jo laiškas nelabai buvo naudingas Izraele. Izraelija. Aš galiu pasakyti, kad kolega Albertini ko gero yra prieš Izraelį, jeigu jis rašo tokį laišką. Aš manau, kad kolega Albertini privalo dalyvauti aptarinėjant delegacijos vizitą. Ar tas sustikimas įvyktų čia Briuselė arba Strasbūrė, nesvarbu. Į posėdį turėtų atvykti ir kitų komitetų atstovai. Nepakanka diskusijai skirti penkias minutės ar dešimt minučių. Uh, Dabar diskusija nedalyvauja nei Izraelio, nei Palestinos atstovai, nei uh, Europos parlamento aukšto lygio atstovai ir aš tikrai dėl to labai apgailestauju. Ačiū. Ponas Panserė paprašė žodžio dar kartą. Mes beveik neturime laiko. E, aš noriu pasakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos ir manau, kad būtų gerai, jeigu panas Albertinį dalyvautų posėdėje. Manau, kad kadangi visi prašo, jog tokios svarbios delegacijos ataskaita būtų svarstama, dalyvaujant pirmininkui yra visai na, teisėtas prašymas. Dabar kalbant apie dar tvarkaraštį, galbūt kitos savaitės posėdėje galime vieną valandą komiteto posėdėje skirti tos delegacijos e, darbo rezultatų aptarimui. Pirmininkas, ar kas dar nori pasakyti šiuo klausimu? Ponas Vaigal. E, spoštovani gospod predsedujoči, jaz bi e, želil. Pirmininkė. pasiūlymas e, ponui Albertini dalyvauti, svarstant šį klausimą, nėra kažkoks ypatingas, ar jis nėra pats svarbiausias. Kalbant apie tos ataskaitos apsvarstymą tinkamai, dalyvaujant šio komiteto nariams bei kitų komitetų nariams, prioritetas čia yra pats klausimas nes jį reiktų, š, mūsų komitetas jį turėtų laikyti prioritetiniu. Ir būtų absurdiška, jeigu mes apie tai kalbėtume, jeigu šį klausimą svarstytume pačioje posėdžio pabaigoje. Ir man priimtinesnis jūsų pasiūlymas surenkti diskusiją šiuo klausimu kitame posėdėje arba kitų laikų Bet nemanykime, kad turime priimti prieštaringus sprendimus. Prisiminkime sprendimą, kurį priėmėme prieš išvažiuodami į artimuosius rytus. Manau, kad turėtumėme rimtai priimti savo darbą. Allora, sotto un profilo pratico il tempo si è esaurito. Dabar praktiniai dalykai. Mūsų laikas baigėsi. Nebėra laiko apibendrinimams, bet demokratijas vardan pasakysiu štai ką. Jūs galite apsispręsti ir ar galite oficialiai pareikšti, ar jūs esate prieš ar už e, šių, šio klausimo svarstymo atidėjimą. Aišku, mes turėsime ieškoti gal, galimybių darbo atvarkėje, statistikos administracija. Uh, Kas už pono Panserį pasiūlymą? Galime daryti prielaidą, kad mes galime priimti sprendimą net nedalyvaujant ponui Albertini. Nariai gali labai laisvai išsakyti savo nuomonę. Kas už tai, kad šios ataskaitos svarstymą atidėtume? Tai formalumas, pakelkite rankas kas prieš, susilaikė. Tuomet tas svarstymas turės įvykti arba Liepos mėnesį, arba nepaprastame posėdyje, kurį turėsime įterpti į da, savo darbo tarkį kažkurio metu. Non ce, lo, non ce la vogliamo privare di questa Vigeninė. Pone Vigeninai, Aš siūlau šį klausimą apsvarstyti išplėstinėme biuro posėdėje trečiadienį, kuomet išsiaiškinsime, kada bus įmanoma tą ataskaitą apsvarstyti. Taip, mes datą nustat... numatysime e, išplėstinėme biuro posėdėje. Ačiū visiems.